everybody to take their seats. Prašėčiau visus susėsti į savo vietas. Norėčiau pasveikinti susirinkusius į šio ryto posėdį. Keletą trumpų pranešimų prieš pradedant balsuoti dėl pono Štasnį pranešimo. Pirmiausia, noriu Jums pasakyti, kad šios dienos posėdis transliuojamas internetu tiesiogiai. Neužmirškite to. Antra, vakar per koordinatorių posėdį buvo priimti sprendimai, kurie jums bus išdalinti ir jei iki posėdžio pabaigos niekas neprieštaraus, laikysime, kad jiems pritarėme. Dabar noriu paklausti, ar visi turite balsavimo korteles nes šiandien galbūt teks balsuoti ir elektroniškai. To, um, Dabar norėčiau pereiti prie septinto darbo tvarkės punkto. 2010 metų, sako kalbėtojas, biudžetas, trečias skirsnis komisija. turime apsvarstyti nuomonę dėl biudžeto procedūros ir visų pirma turime kalbėti apie komisijos biudžetą dėl šio dokumento 12 rūpiučio buvo paskutinė pataisų pateikimo diena, o pakeitimai angliškai ir prancūziškai buvo galima juos pateikti iki 25 rūpiučio. Dabar kreipiuosi į pranešėją Peter Stasny. Žodis jums. Dėkuoju. Pirmininkė, kaip ir paminėjote, tie terminai pastabų ir pakeitimų pateikimui nebuvo ypatingai patogus, bet mes visi žinome, kad kai kuriais atvejais negalima dėlsti. Kalbant apie komisijos biudžetą, trumpai pasakysiu, kad pastaraisiais metais mums kilo keletas susirūpinimų dėl komisijos biudžeto. Visų pirma, mums rūpėjo mūsų komitetų kompetencijos rytyje E, daromi finansiniai e, žingsniai, e, išlaidos ir antra vertus mums rūpėjo, ar toje srityje mes gauname pakankamai informacijos, ar toje srityje pinigai yra tinkamai leidžiami ir ar jie leidžiami tinkamose srityse. Aš pats noriu padėkoti kolegoms už konstruktyvų bendarbiavimą teikiant pakeitimą. Kalbant apie biudžeto pakeitimus, pastebėkite, kad aš e, pats išreiškiu paramą pono Martino pakeitimui 6801. Dėkoju Piteriui, niekas daugiau pasakyti nenori, galėtume bandyti balsuoti. Pereikime prie pakeitimo 6804, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pakeitimas 6801, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Du pakeitimai 6802 ir 6803. Kas už juos? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pakeitimai 6805, 6807. Atsiprašau, sako pirmininkas, tik tai 6805. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 6807. Atkrenta. 6808 kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Vadinasi, 6809 atkrenta. Dabar galutinis balsavimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Ar mums reikia elektroniškai balsuoti? Ne, nereikia. Pereikime prie balsavimo sąrašo dėl nuomonės projekto dėl ES 2010 metų biudžeto. Ar galime pereiti prie balsavimo, Piterį? Nėra daugiau pastabų. Taip, norėtum ką nors pasakyti. Labai trumpai, panas pirmininkė, tik tai trumpai žangėlę, kad visi žinotų paskutinę informaciją tarptautinės priekybos komiteto atsakomybė, kalbant apie Europos e, parlamento biudžetą, yra susijęs su veikla PPO delegacijos, parlamentinės konferencijos susijusios su PPO ir taip toliau. Mano nuomonėje pabrėžiamas trys, e, trys tikslai. Visų pirma, e, akcentuoti Europos parlamento veiklą susijusią su parlamentinė PPO konferencija, tai čia trys pirmasios pastraipos skirtos. Toliau, e, užtikrinti, kad šiai svarbiai veiklai ir ateityje bus pakankamas finansavimas. E, kitais metais e, įvyks viena parlamentinė PPO parlamentinė konferencija, kuri turėtų vykti draugė su ministrų konferencija, jeigu tokia įvyks Dohos raundo rėmose. Ir taip pat bus e, vedančiojo komiteto dvi sesijos e, Ženevoje. Visa tai taip pat turi būti finansuojama. Ir trečia, reikia užtikrinti pakankamus asignavimus reikiamai infrastruktūrai ir e, komiteto ir parlamento delegacijoms, kad galima būtų padengti šešių parlamento narių dalyvavimą AKR šalių delegacijų veikloje. Dėkui, Piterį, daugiau komentarų nėra. Pereikime prie balsavimo. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Neaišku, turime tikrintis elektroniškai. Kas už? O atsiprašau, sako pirmininkas, elektroniškai balsuojame. Yeah. Right. Okay.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 Pasitikrinsime dar kartą, ar visi balsavote. Atrodo, ne. Na, balsuojame pirmą sykį. Does I don't think everybody's voted yet, actually. Yeah. Okay. You yep. Just, just a minute. Yeah. Wait, wait. Okay. Could I ask you which amendments does do we what now? Norėčiau paklausyti, dėl kurio pakeitimo dabar balsuojame. Dėl pirmojo pakeitimas numeris vienas. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Pardon? Well, 18 favor, 12 against. Nine. Nine. Anybody who didn't vote 9 už 12 prieš. Kas dar balsavo neturėdamas kortelės? Aišku, vadinasi, 9 už 12 prieš atmesta. Okay, we go to the next. Right. Amendment number two. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Balsuokime dėl nuomonės projekto. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Now we move to the final vote on the draft okay. opinion. Right, we now move to the Dabar pereiname prie paskutinio balsavimo dėl nuomonės projekto. Norėčiau, kad balsuotume elektroniškai. Yeah. Sorry, section 1 of the European Parliament budget. Kalba apie Europos parlamento biudžeto pirmąją dalį. For the financial year of 2010. 2010 metų biudžetui. Prašome balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. 22 už. Prieš balsavusių nėra. Dėkoju. Piteriui mūsų šios dienos balsavimą baigiame. So now to item 8, Elton. To item 9. Right. Can we now move on to... Dabar turėtume perėti prie devintojo punkto. Partnerystės susitarimai. 2000-aisiais AKR Europos Sąjunga susitarė sudaryti pagal PPO taisyklės du susitarimus e, susijusius su e, vienašališkų preferencijų sistema ekonominės partnerystės susitarimai ir prekybos susitarimai, dėl kurių derisi Europos komisija su AKR šalimis. Tokie susitarimai siekia palaipsniui panaikinti barjerus susijusius su prekyba ir nustatyti sustiprinto bendradarbiavimo režimą. Pirmieji susitarimai buvo pradėti 2002 metais ir įsigaliojo 2007, 2008 e, buvo e, pasiektas e, tam tikrų sustarimų pabaigos momentas sudaryti laikinieji partnerystės e, susitarimai, kurie turėtų užkirsti kelią prekybos sąlygų suprastėjimui. E, mūsų komitetas e, už uždarų durų posėdžiavo su Europos komisija, rengė įvairius klausimus ir yra priėmęs e, nuo 2009 metų kovo mėnesio e, aštuonias rezoliucijas susijusias su kiekvieno atskiro ekonominės partnerystės susitarimu. Mūsų komitetui teko e, varžytis dėl įtakos su kitu parlamento komitetu šitoje srityje bet man regis tuose varžytuvėse mes kol kas laimime. Dabar norėčiau kreiptis į Europos komisijos atstovus bevyklį Zambetį. Ir atsiprašau, jei neteisingai tariu jūsų pavardę. Ačiū pirmininkė. Taip, galiu priminti, kad Kariforum ir ES partnerystės susitarimas buvo pasirašytas praeitų metų spalio mėnesį, o jo nuostatos taikomos nuo praeitų metų gruodžio. Europos parlamentas šių metų pradžioje suteikė sutikimą, leidimą nacionaliniams parlamentams pradėti ir tęsti ratifikavimo procesus. Kariforum valstybė savo ruoštų analizuoja mūsų pasiūlymą ir, parla, pas, ir sustarimo gyvendinimo nuostatas. Tai apima ir valdysenos struktūros sukūrimą, e, regioninių sistemų kūrimą, ypač stiprinant santykius tarp Kariform valstybių ir Dominikos Respublikos. Tikimės pirmą bendrą ministrų tarybą e, skirtą šiam susitarimui suorganizuoti jau rudenį. Reikia sukonkretinti e, darbo taisyklės, be kita ko vystomoji pagalba yra e, reglamentuojama, jos reglamentavimas e, toliau vyksta, peržiūrimas kelių žemėlapis, padedantis, padedantis lengviau įgyvendinti susitarimus. E, kai dėl e, šio susitarimo taikymo, tai reikia pasakyti ir priminti, e, koks svarbus 231 straipsnio turinys Europos parlamentui, nes ten ir sukūriamas Kariformo ES parlamentinis komitetas, o Europos parlamentas ir Kariforum valstybių parlamentai turi toliau organizuoti komiteto darbą. Dėkoju. Labai ačiū, Davidai. Ačiū, pirinkė. Kaip žinote, bet galbūt nauji nariai nežino, kad buvau Kariforum EPA santykių klausimo pranešėjas. Galbūt būsiu šiek tiek šališkas, tačiau pasakysiu, kad parengėmieji darbai ir mūsų a, darbo dėl EPA rezultatai tikrai pralenkė lūkesčius. Parlamentas puikiai padirbėjo, nors ir būta vidinių nesutarimų, skiriasi nuomonės, ideologijos, išeities taškai, tačiau vis dėlto sugebėjome susitarti tarpusavyje. Ir paskui a, savo partnerius įtikinome pritarti mums. Taigi, a, komisija ir taryba pateikė įvairiausių pagristų pasiūlymų Kariforum EPA kontekste. Komisija jau kova yra įsipareigojusi pateikti tam tikrus pasiūlymus, dabar turime ją priversti laikyti savo įsipareigojimų aš manau, kad nemažiau svarbus ir EPU, EPA susitarimų įgyvendinimo stebėsenos procesas, nes įgyvendinimas bus sudėtingas, e, kaip išiškėjo vidinėse diskusijose. Galima tikėtis, kad įvairūs straipsniai bus e, suvokiami, interpretuojami nevienodai, bus klausimų dėl įvairių gyvendimo etapų. Taigi aš manau, kad svarbu, jog per ateinančius penkerius metus uh, mūsų komitetų diskusijose šis klausimas būtų prioritetinis. O numatytas susitarimų peržiūros procesas turėtų būti ne biurokratinė procedūra, bet normali e, giluminė peržiūra. komisija savo pežiūros ir ataskaitose taip pat galėtų atsižvelgti į ekonominės partnerystės susitarimų vertinimą. Taigi e, tikėtina, kad mūsų laukia detalus EPA vertinimas. Tam reikia nuolatinių kontaktų su e, komisija ir per ateinančius penkerius metus turime reikalauti, kad komisija reguliariai mūsų komitetui atsiskaitytų. Jūs, pirmininkė, puikiai žinote, kad kalbant apie EPA įdėgymą, mes kalbėjome ir su pilietinė visuomenė, analizuodami, kaip įgyvendinami susitarimų elementai tačiau mums svarbi ir formalioji struktūra institucijos tokios kaip jungtinis e, parlamentinis komitetas, e, kurio egzistavimas grindžiamas 231 straipsniu. Kaip jūs e, pats pirmininkė sakėte, svarbu ne tik tai pasirašyti ir patvirtinti tokius susitarimus, bet, kaip sakoma ataskaitoje, formuoti mūsų bendrą požiūrį į, į, į tokius susitarimus ir štai nuomonėje yra jau e, buvo e, pateiktas pasiūlymas įsteigti tokį jungtinį tarp parlamentinių komitetą. Dabar e, šis procesas įsibėgėjo, jau kalbame apie komiteto narius ir panašiai. Savo ruoštų, e, žvelgdamas į e, koordinatoriaus pranešimą ir tai, kas buvo pasakyta šį rytą, galiu pasakyti, kad į komitetą turėtų įeiti vienas Europos parlamento narys atstovaujantis kiekvieną ES valstybę narę, plus e, atitinkamai kariformo atstovai atstovaujantis kiekvieną uh, valstybę narę, o jeigu bus reikalama, kad Karibų valstybės deleguotų po du narius, tai reikės atitinkamai išplėsti ir Europos skaičių, parlamento narių skaičių. Bet kaip Karibų regiono valstybėms apsispręsti, kurios valstybės ką atstovaus. Galbūt tikrai reikėtų ieškoti paralelizmo ir numatyti vieną narį vienai valstybei. Turime išsiaiškinti, kas sudarys Europos parlamento delegaciją. Nebejoju a, mūsų koordinatorių patirtimi ir manau, kad jie sugebės tinkamai pasiekti kompromiso panašiai kaip ir Deve komiteto delegacijos atveju. Manau, kad 10 plus 4 būtų nebloga formulė. Bet čia išiškė tai, jog mūsų komitetas yra e, vadovaujantis e, šiame procese. Ir aš manau, kad tai e, bus mums puikia proga susitikti su kolegomis iš Karibų jūros regiono, kad e, pažvelgtume iš parlamentų pusės į EPA įgyvendinimą. Tiek galėčiau pasakyti, pirmininkė, svarbiausia ne tai, kas yra patvirtinta, bet koks požiūris yra formuojamas, kas išiškėja diskusijose ir, kaip buvo pasakyta, būtų gerai, kad šie klausimai būtų aptarinėjami reguliariai per visą mūsų kadenciją. Aišku, planuodami šiuos susitikimus ir kitus turėtume atsižvelgti ir į EPA pežiūros procesus. Galbūt galėtume atspirties taškų pasirašy, pasirinkti tokių susitarimų parafavimo ar pasirašymo procesą. Protingiausias skaitos data būtų 2008 spalis, kai šie susitarimai įsigaliojo. Taigi, galutinė peržiūra ir jos rezultatai galėtų būti pristatyti parlamentui 2013 spalį. Ačiū. Uh, Dėkoju. Neužmirškime, kad uh, kas uh, bebūtų padaryta su visų pranešimu dėl kariforum, tai bus precedentas. Ar norėtų komisija dar kartą pasakyti, ar nėra reikalo? Jeigu ne, tai noriu padėkoti Davidui už atliktą darbą. Man atrodo, e, daug čia salėje esančių dirbame ties šiuo klausimu per pastarosius metus. Daug dirbame. Manau, kad turėtume pasveikinti savo komitetą už lyderiavimą šioje srityje ir galime beveik pasakyti, kad mes e, taip pat buvome lyderiai ir komisijos atžvilgių. Galime tuo didžiuotis. Taigi, dar kartą ačiū. Ir jeigu daugiau nebūtų pastabų dėl šio klausimo. Gal galėtume pereiti prie pranešimo apie ad hoc delegacijos dalyvavimą seminarė ekonominės partnerystės susitarimų klausimais, kuris įvyko Adis Abeboje. Jau sakėme, kad nuo 2004 metų mūsų komitetas aktyviai stebi EPS, ką tik girdėjote apie tai kalbant Davidą ir aš kalbėjau. Vietoj to, kad skaityčiau e, raštu, e, tai kas parašyta čia man raštu, aš e, norėčiau verčiau suteikti žodį mūsų komiteto nariui, kuris dalyvavo tame seminare. Iš tikrųjų, jūs dalyvavote ekonominės partnerystės sustarimų klausimais surinktame seminare Adisabeboje ir mes su dideliu susidomėjimu laukime, ką jūs pasakysite. Dėkui. Uh, Kalbėsiu ispaniškai. Iš tiesų, man teko labai didelė garbė mūsų komitetui atstovauti, o taip pat ir parlamentui, nes kai kurie iš jūsų dėl akivaizdžių priežasčių, kadangi vyko Europos parlamento rinkimai, neturėjote galimybės ten dalyvauti. Taigi į Adis Abebą nuvažiavau 29-30 Liepos, kai žinote, Adis Abeba yra e, Afrikos Sąjungos sostinė ir tas posėdis kaip tik ir apėmė APE. Posėdėje be kita ko dalyvavo įvairių ar, e, e, Afrikos parlamentų atstovai, o taip pat pilietinės visuomenės atstovai. Pabandysiu kaip galima trumpiau pristatyti šio renginio turinį. Aš labai didžiavausi galėdamas atstovauti komisijai bei parlamentui, šiam komitetui bei parlamentui, dabar vėl e, galiu dalyvauti šiame komitete. Praeitą kartą irgi dalyvavau e, praeitą kadencijoje užsienio komi, e, reikalų komitete ir labai pagarbiai žiūrėjau į kai kuriuos dalykus, kurių ne, nesupratau iki galo. Aš tapau E, nepakeičiamų mūsų sekretoriato narių. E, labai malonu man tą konstatuoti ir labai džiaugiuosi, kad galiu pakankamai išsamei pakalbėti šią temą. Taigi, pasinaudojau mūsų dalyvavimu seminare, komentaruose pabrėžiau, kokį vaidmenį su, suvadino ponas Sturdi. PS. Europ... E, Afrikos sąjungos atstovai ir visi kiti, aš taip pat, INTA atstovai ir parlamento atstovai, buvo visi labai patenkinti, kad kažkas apskritai vyksta, nes Afrikiečiai buvo labai patenkinti apskritai, kad kažkas vyksta, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad pas mus parlamente vyko rinkimai, aš parlamento vaidmenį m, mm, pristačiau. EPS parlamento ir mūsų komiteto rūpestis yra nuolatos skatinti Afrikos regioninę integraciją ir savai mes suprantame reikia, reikia, kad ekonomika įvairių AKR šalių į tą ekonomiką, į tarptautinę ekonomiką integruotųsi. Savai mes suprantama, mes labai palankiai žiūrime, kad e, vyktų pastovus ir nuolatinis ekonominis vystimasis. Kaip jūs Aš priminiau, kaip ir visada būdavo šnekama parlamente, kad parlamentas nuolatos tengiasi dalyvauti ir dalyvauja tokio tipo dėrybose. Aš taip pat pabrėžiau, kaip svarbu, koks svarbus parlamento vaidmuo yra. Aš, pavyzdžiui, paminėjau, kad mes norėtumėm reguliarius posėdžius renkti su vykdomuoju komitetu sprendžiančios klausimus, su vykdomąją komisiją sprendžiančios klausimus. Priminiau, kad parlamentas ir šis komitetas paprašė, kad būtų sukurtas bendras tarp parlamentinis posėdis, kuris spręstų specializuotus klausimus, kuriais kompetentingas pasisakyti mūsų komitetas bei EPS e e, atitinkamos struktūros. pilietinės visuomenės atstovai, parlamento atstovai iš visos Afrikos labai pabrėžė nacionalinių parlamentų bei pilietinės visuomenės įtraukimą į šį darbą. Beje, pilietinė visuomenė Visabeboje buvo labai gerai atstovaujama. E, buvo įvairių nevyriausybinių organizacijų, ekspertų. E, Taigi, kaip jau minėjau, jie visi labai džiaugiasi, kad parlamentas aktyviai dalyvauja šiame darbe ir Europos komisijos darbas buvo sukritikuotas, kaip Europos komisija dirba su EPS. Pono Vandenson šmėkla salėje buvo pasirodžiusi, buvo pasiektas džentelmeniškas susitarimas, atvirų išpolių nebuvo, tačiau ta dvasia salėje tvirojo. Mes susitikome su visų Europos parlamentų atstovais. Jie pateikė atitinkamus pasiūlymus, o konkrečiai tariant, tai pasiūlymai buvo, kad vyktų reguliarų susitikimai tarp to komiteto, kuris rūpinasi imigracija, muitinėmis bei priekyba ir mūsų parlamento komitetu INTA, kad galėtumėm spręsti bendrus klausimus. Norėčiau pasakyti, kad iš Afrikos pusės mes matėme reiškiamą valią, kad EPS palengvintų Afrikos integravimą, kad būtų e, pagerintas, pagerintas, e, pagerinta ekonominė ir socialinė integracija, kad ji būtų tvari. Posėdžio pabaigoje buvo priimta štai kas, skaitau. Europ, atsiprašau, Afrikos nacionaliniai ir regioniniai parlamentai turi kontroliuoti, kaip yra įgyvendinama EPS. Labai atidžiai stebėti, kaip EPS sudaroma, kaip jie vykdoma kad parlamentas šioje srityje užimtų kuo aktyvesnį vaidmenį. Taip pat buvo siūloma sukurti regioninį formą ir strateginį alijansą tarp parlamentarų. Tarptautinės organizacijos ir e, pilietinė visuomenė dažnai būdavo minimi, būtent siekiant tą pilietinę visuomenę vystyti. Trečia, buvo siūloma, sukurti, siūloma kurti jungtinius parlamento komitetus tarp Europos parlamento ir Afrikos, kad tame seminare iškelti klausimai būtų toliau vildenimi. Tie komitetai turėtų labai reguliariai rinktis, labai reguliariai posėdžiauti bei keistis informaciją. Norėčiau dar pasakyti, neužimdamas per daug laiko, kad posėdis seminaras buvo be galo įdomus. Jiems labai patiko, kad į Adisabebą atvyko vienas iš Europos parlamento atstovų. Mes matėme, kad Afrikos sąjungai buvo labai e, svariai atstovaujama. Dėkoju, kolega. Turiu pasakyti, kad naujiems komiteto nariams e, ir e, tokiems kaip jums e, reikia pasakyti komplimentą. E, anksčiau nieko nežinojęs apie EPS, jūs parodote puikų orientavimąsi. Būtent tai aš ir pasakiau. Labai atsiprašau, kad pamiršau tai paminėti kaip jums čia pasakius, labai diplomatiškai, labai parlamentiškai tai pasakiau, tačiau pasakiau. Galbūt aš mažiau elegantiškai kalbu negu jūs, bet. Pirmininkas, ar turėtų kas nors klausimų ar pastabų? Prašau. Merci, Emilio, venez de le dire, monsieur le président, pour la, la précision. Labai ačiū, labai ačiū, kad taip tiksliai viską pristatėte ir ačiū, kad taip šauniai mums atstovavote. Tačiau norėčiau pasakyti, kad mūsų išreikšti susirūpinimai, kai kuriuose pranešimuose jie atspindėti dėl Afrikos buvo išreikšti. Kitaip tariant, kad būtų atstov, parlamentams būtų atstovaujami iš Afrikos pusės prašymas, kad tie parlamentai būtų kaip galima geriau atstovaujami E, nacionaliniai e, parlamentai būdavo tokių nuomonių pareiškiama, neturi taip aktyviai dalyvauti, o čia pasakyta jau atvirkščiai ir dėl to labai džiaugiuosi. Nes iš tiesų, Europos, e, iš tiesų parlamentų vaidmuo yra labai svarbus ir labai svarbu mūsų, su mūsų partneriais iš Afrikos tą vystyti kaip galima aktyviau. Kitas dalykas, šiandieną dvi šalės darybos, kurios vyksta su kai kuriomis šalimis, kai kuriuose zonose, nelabai vykusios. E, tikrai netaip viskas vyksta, kaip buvo numatyta iš pradžių. Trečias dalykas. Aš manau, kad reikėtų atkreipti dėmesį į kai ką, ką išsakė partneriai Adisabeboje. mes neturėjome progos pakalbėti apie Singapūrą. Norėčiau, kad mums būtų paaiškinta, kaip čia viskas vyko su mažiausiai išsivyščiusiomis šalimis, kaip vyko. Kol kas PPO neturėtų daryti to spaudimo, netgi remiantis nustatytomis taisyklėmis. Komisija turėtų deramai atlikti jai priklausantį vaidmenį. Thank you, Mr. Arif. Any further comments? Um... Dėkoju, ponai Arifui. Ar būtų dar pastabų komisija? Gal norėtumėt sugrįžti Atsiprašau, komisijos atstovas dar neatvyko, šiek tiek vėluoja, bet netrukus čia turėtų būti. Ačiū. Well, <laughs> um, I have to say that it was on the agenda. Uh, was... E Turiu pasakyti, kad klausimas buvo darbo atvarkėje. Galbūt komisijos atstovas turėjo palūkėti. Jis dėja turėjo išvykti. Tiesiog noriu pasakyti, kad kitas klausimas numato susitikimą su Kinijos ambasadoriumi. Jis atsiveš savo E, vertėja, taigi galbūt bus šiek tiek tam tikras atsilikimas, kol išgirsite tai, ką sako ambasadorius savo ausinėse. Šis susitikimas numatytas 10 valandą. Davidai, atsiprašau. Aš nestabdysiu jūsų, jei norite padaryti 10 minučių per traukėlę, tačiau galbūt verta keletą minučių skirti ankstesniems diskusijoms. Ir verta akcentuoti kai kuriuos dalykus o būtent EPS ir Kariformo komiteto e, veiklos stebėsena. Kalbant apie AKR e, jungtinę parlamentinę asamblėją, labai svarbu e, jos kontekste kalbėti apie susitikimų koordinavimą, apie tai, kad pastangos nebūtų dubliuojamos. E, Karibų jūros regiono valstybės susiduria su išteklių trūkumu, taigi e, ne visada gali suorganizuoti kai kuriuos e, bendrosios asamblėjos susitikimus, taigi mes galėtumėm tai padaryti kartais už juos. Ačiū, Davidai. Iniciatyva buvo bendra AKR ir mūsų. Taigi savame aišku, kad mes artimai bendradarbiausime su AKR valstybėmis ir ypač ekonominės krizės metu tai aktualu, bet gerai, kad iškeliate tokią, e, tokią idėją. Ar kas nors dar turi komentarų? Jei ne, ačiū. Norėčiau padėkoti ponui. E, Mendes e, Del Valel. E, manau, kad jūsų patirtis tikrai yra vertinga. O dabar komisija. Tiesiog Norėčiau pasakyti, kad komisijos atstovas, e, kuris dalyvavo Disabebo seminare, ką tik atvyko. Woody. Would he like to comment very briefly because we Ar komisijos atstovas norėtų labai trumpai pakomentuoti e, šį seminarą, nes po keleto minučių atvyks ambasadorius. Prašom. discussion. Um, just... Žinoma. Ir atsiprašau, kad pavėlavau į šią diskusiją. Porą dalykų norėčiau paminėti. Apskritai kalbant, turime strategiją darbui su Afrikos sąjunga. Ji apima ir e, prekybos, e, ir integracijos klausimus. Ir čia mes kalbame apie EPS e, ir kitus e, su prekybomis susijusius e, dalykus, tame tarpe sanitarinius standartus e, ir kitus dalykus. E, tai yra svarbu, ne visos šalis turi gebėjimų tuos standartus atitikti. Apskritai kalbant, mes stengiamės vystyti santykius su Afrikos sąjunga, kalbame su jais apie viską, kas yra susiję su EPS, nes jie būtent koordinuoja EPS reikalus. Žinoma, e, vis, visi tie klausimai dėrybose dėl EPS e, yra karštai diskutuojami, atsižvelgiame į partnerių interesus, e, galvojame apie fiskalinį poveikį ir dėl viso to deramasi arba rengiant tekstą, arba jau pasirašius aptariama atskirai su šalimis ir regionais. Mes e, turime e, sistemą, kuri numato pagalbą už priekybą ir toliau šitoje srityje dirbame. Dėkui. Kas norėtų dar grįžti prie šios temos? Davidai, ponas Arif? Ne. Tada dėkui ir dabar palūkėsime, kol atvyks ambasadorius.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 Uh, uh, Dėkoju visiems už kantrybę. Atvyko Europos komisijos atstovai, vadinasi, galime tęsti posėdį. Dabar noriu pasakyti štai ką ir e, tikrai atsiprašau ambasadoriaus. E, Tai nereikš nepagarbos jam, bet norėčiau suteikti pirmiausia žodį būtent komisijos atstovui, kuris pakalbės apie ES Kinijos prekybos santykius. Pirmiausia, na, o paskui paprašysime pasakyti poną ambasadorių. Noriu ambasadorių, poną Songzei, pasveikinti. Kinija, kaip žinome ir kaip vakar dar kartą išgirdome, yra vienas iš svarbiausių mūsų prekybos partnerių, antrasis po JAV, tiesą sakant, ir kaip partnerės vaidmuo. Kinijos vaidmuo didėja. Pastarajame Doha raunde, Hongkonge, Kinija dalyvavo gana aktyviai vidaus reikalų ir prekybos ministrai dalyvavo vakarienėse su Europos parlamento nariais. Na, o dabar dar kartą, ponas ambasadoriau, pasakysiu, kad atleistumėte, tikrai ne iš nepagarbos jums, bet dėl pragmatinių dalykų aš norėčiau pirmiausia žodį suteikti komisijos atstovams. Prašau, kad jie pasakytų keletą žodžių. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Uh... <clears throat> Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, prisistatysiu, esu Seržė Degali. Atsiprašau už tai, kad nedalyvavau koordinacinėme susitikime. E, mes jo metu rengėme techninę informaciją apie e, sritis, kurias nagrinėsime E, taigi dėl to pasirengiamojo darbo mes negalėjome dalyvauti rytinėme posėdyje, už tai atsiprašau, kad jums teko palaukti, o dabar suteiksiu žodį kolegijai, kuri ir aptars e, Kinijos klausimą. E, Ačiū. Kaip jau buvo minėta pirmininko, uh, ES priekybiniai santykiai su Kinija yra vieni iš svarbiausių priekybos politikos rytyje. Po JAV Kinija yra antra stambiausia mūsų priekybos partnerė. Šie priekybiniai santykiai yra geri, kaip buvo pasakyta vakar komiteto posėdyje, bendradarbiavimas yra labai konkretus. Ir bet kalbant apie tokio plataus masto bendradarbiavimą, e, tenka suvokti, kad esama ir tam tikrų trinčių. E, ne tik tai dėl e, paties, po, ne tik dėl pačios apimties, bet ir prekybos pobūdžio. Kinija yra gana nauja pasaulio priekybos organizacijos partnerė, tačiau jos augimas per pastarosius dešimtmečius tikrai stebina. Uh, E, tam tikrų e, įtampos elementų esama ir dėl to, kad didėja Kinijos svarba, keičiasi santykių pobūdis. Visi girdėjote apie priekybos deficitą, tai yra problema, kuri pastaraisiais metais buvo nagrinėjama ganėtinai išsamei. Mūsų priekybos deficitas su Kinė praeitais metais e, viršijo 170 milijardų eurų. E, priekybos santykiuose galima tikėtis tam tikrų skirtumų, kalbant apie perviršį ir deficitą įvairių partnerių atžvilgių. Šis deficitas nėra sisteminės problemos ženklas. E, jis daugiau kalba apie e, vartojimo prekių gamybą Tačiau didelis deficitas ilgainiui gali atvesti prie politinės įtampos valstybėse, e, dėl to, kad vis dėlto vienos valstybės yra daugiau veikiamos augimo Kinijoje nei kitos. Tam tikrą prasme priekybos apimtis sumažėjo, tačiau kol kas per anksti tai vertinti. E, dėl pablogėjusios ekonominės situacijos per pastarosius penkis metų, mėnesius priekybos apimtis mažėjo maždaug 8 procentais. Jeigu uh, antrojoje metų pusėje ekonomika atsigaus, galbūt uh, tos apimtis šiek tiek padidės, bet ne ženkliai. Kinija yra svarbi ES eksporto rinka. O mūsų gaunami ekspo, gaunamas eksportas iš Kinijos nėra toks jau didelis. Bet vis dėlto e, e, eksporto rinka, kai, Kinija kaip eksporto rinka mums yra reikšminga, nes mes daugiausia teikiame mm, aukštos kokybės prekes atitinkamai visuomenės grupiai. Kalbant apie Kiniją, jai ES yra pirmoji eksporto rinka, maždaug kaip ir JAV. Esame didžiausia technologijos tiekėja Kinijai, viršijanti technologiją, kurią tiekia JAV ir Japonija. Kai a, Kinija įstojo į PPO, E, tai vyko jau 2001 metais, ji prisijėmė ženklių įsipareigojimų, ypač dėl tarifų, dėl e, palaipsnio kai kurių sektorių liberalizavimo. Europos Sąjunga norėjo, kad Kinija įstojusi į pasaulio priekybos organizaciją taptų labiau integruota pasaulio priekybos dalimi ir manome, kad tai buvo laimėjimas ir pačiai Kinijai ir PPO narėms. E, manome, kad priekyba buvo pagrindinis Kinijos ekonomikos augimo variklis per pastaruosius dešimtmečius. Na, o dabar pakalbėkime apie praktinę priekybos pusę, kaip ji vyksta. E, stambiausios bendrovės bei smulkios e, ir vidutinės įmonės vis daugiau investuoja į Kiniją. Pastebėta tendencija, kad keičiasi tie pagrindiniai sektoriai, su kuriais dirbame. Uh, ir toliau bendradarbiaujame su stambiomis bendrovėmis, tačiau vis daugiau investuojama e, į Kinijos technologiją. Daugiausia į Kiniją investuojančių ES bendrovių daugiausia investuoja į tas bendrovės Kinijoje, kurios realizuoja priekės viduje, nebereeksportuoja jų į ES. E, Kinijoje veikia ES pramonės ir prekybos rūmai, e, padedantis e, nuolatos susisiekti su Kinijos institucijomis. Taigi šie priekybos rūmai atlieka nuolatinius kasmetinius vertinimus, apžvalgas, leidžiančias įvertinti, kas įvyko per pastarosius metus, kokiu sunkumu kylo ir jų pagrindų teikiamos rekomendacijos Kinijos e, institucijoms. E, šių metų birželį atlikta analizė yra gana įdomi nestebina tai, kad nustatyta, jog 90 procentų Kinijoje dirbančių ES bendrovių e, pastebi, jog nukentėjo nuo krizės dėl to, kad sumažėjo vartojimo apimtis. Taip pat apie 70 procentų bendrovių e, sako, kad Kinijos e, rinka be kita ko pasiteisino kaip labiau atspari palyginti su bendrijos rinka. Apie 50 procentų bendrovių tiki, kad krizė Kinijoje baigsis 2010 pradžioje. Taigi vertinimai gana optimistiški. Taip pat įvertintas ir ekonomikos atgaivinimo paketas, stimulus package. E, bandoma aiškinti, ar galima bus palaikyti tą ūkio augimą šiais metais E, čia bendrovės išvelgia tam tikrų trūkumų pakete. 50 e, procentų paketą vertina teigiamai, 50 neigiamai. Taip pat pusė respondentų mano, kad Kinijoje e, reikia daugiau skatinti konkurenciją ir skaldyti monopolijas, tai būtų pažangų rinkai o bendrijos priekybos rūmų atstovai kartą per metus atvyksta į bendrijos institucijas, taip pat susitinka su parlamento nariais. Manoma, kad kitas susitikimas įvyks dar rugsėjį. Kalbant bendrai apie santykius tarp Kinijos ir um, bendrijos, reikia pasakyti, kad 2006 metais parengtas komunikatas, paskui atsirado uh, politinės gairės dėl partnerystės ir bendradarbiavimo kur yra nustatyti konkretūs elementai. Taip pat aptariama uh, veikla tais atvejais, kai uh, bendradarbiavimas nevyksta. E, taip pat savaime aišku, kad mes nuolatos vertiname, ar Kinija laikosi įsipareigojimų pasaulio priekybos organizacijai. Jeigu tam tikrų klausimų negalime išspręsti, ieškome tam tikrų kitokių alternatyvų, kaip ir su kiekviena kita PPO partnerė būtų gerai, kad tokių ginčių nebūtų buvę tiek daug. Per pastarosius metus jų buvo trys. Bet situacija yra e, nagrinėjama, klausimai sprendžiami ir Europoje, ir pačioje Kinijoje. Komiteto lygmenių kartą per metus vyksta aukščiausio lygio Kinijos ES susitikimas, kur nagrinėjami pagrindiniai aktualiausi klausimai. Turbūt pamenate, kad 2008-aisiais toks susitikimas buvo atidėtas, jis įvyko šių metų pradžioje, nuo ant Na, o antrasis e, aukšt, aukšto lygio susitikimas įvyks šių metų pabaigoje. Antras labai svarbus e, bendradarbiavimo forumas yra priekybos ir dialogo e, komitetas, kuriam vadovauja priekybos komisaras, aišku, dabar šį klausimą perims komisarė Ešton. Uh, E, būtent šiame kontekste sprendžiami klausimai, kurie daro įtaką priekybai ir investicijoms. Bet ne tik tai tie klausimai, kuriuos nagrinėja priekybos ir komercijos ministerijoje Kinijoje. Tai yra platesni klausimai, e, leidžiantis įvertinti veiksnius, darančius įtaką priekybai ir investicijoms. Taigi tai yra tikrai labai didelis dosie, bet tai yra tokie strateginiai klausimai aktualūs mūsų komitetui. Be kita ko dirbame ir jungtinėme komitete, e, kuriam vadovauja bendrai ir priekybos, ir išorės santykių komisarai. Čia yra labiau iš esmės nagrinėjami priekybos klausimai bei techninės pagalbos ir releks dalyvavimo klausimai. Be kita ko esama daug kitų a, šioms struktūroms pavaldžių komitetų, darbo grupių. Taip pat klausimai nagrinėjami generalinio direktorato ar skyrių kontekste. E, veikia pavyzdžiui priekybos e, e, E, taskvos grupė, taip pat atskirai grupės nagrinėjančios priekybą tekstilę, e, plienų ir panašiai. Būta galimybių e, pradėti ir ginčių nagrinėjimo procedūrą Per pastarosius metus, kaip sakiau, buvo trys tokie ginčiai. Vienas iš jų dėl automobilių sudėdamųjų dalių jau priimtas teismo sprendimas. Kita byla dėl informacinių informacijos apie finansus ir tokių paslaugų. O paskutinė byla dėl dėl žaliavų. O kai dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, tai dėrybos pradėtos jau 2007 metais, einama dviem keliais, nors siekiama parengti vieną visą apimantį susitarimą. Taigi viena vertus nagrinėjami politiniai aspektai, kuriems vadovauja išorės santykių komisaras ir kita vertus priekybos aspektai. Per pastarosius dviejus metus uh, visas nuostatas nagrinėjame. ES suinteresuota ambicingų susitarimų, kuris padės pagrindą tolimesniems santykiams priekybos rytyje su Kinija. Apgailestauju, kad priekybos rytyje dėrybo šiek tiek sulėtėjo, e, tačiau tenka paminėti, kad jos yra tikrai sudėtingos. Tikimės, kad jos paspartės uh, rugs, e, paspartės vėliau pavasarį, o kai dėl priekybos, tai tai nėra laisvos priekybos susitarimai. Taigi dėrybų metu nenagrinėjami tarifų klausimai. Kinijos tarifai yra ganėtinai žemi. E, jį juos sumažino, kai stojo į PPO, dabar jie yra mažiau nei 10 procentų. E, Taigi būtų per daug ambicinga iš karto tokiuose dėrybose vėl grįžti prie tarifų, dėl to, kad ir pati ES turėjo jautrių klausimų šioje srityje. Area. Kalbant apie investicijas, manau, kad tai vienas svarbiausių sričių bendradarbiaujant su Kinija, kurioje tikimės, kad e, ateinančiais metais pasieksime pažangos. Uh, tiek ES pusė yra suinteresuota siekti pažangos, investuojant į kai kuriuos svarbius sektorius, dėl to sutarta PPO, bet yra dar e, vietos žengti toliau. Na ir iš e, Kinijos pusės yra susidomėjimas investicijomis Europoje. E, prisimenate, vyko diskusija dėl suvenerių e, investicinių fondų. E, kur buvo kalbama, kad ES yra atvira tokių fondų investicijoms. Kol kas, aišku, vyksta svarstymai e, tuo klausimu, bet iš principo mes esame atviri. Na ir, žinoma, yra susidomėjimas tuo, kad būtų sutarta dėl tokių investicijų tarptautinių mastu. Na, yra ir dar vienas rytis, kuri šiek tiek problematiškesnė, jie susijusi su intelekt, e, intelektinė nusavybė, ypatingai mažas ir vidutinės įmonės kenčia nuo e, tam tikro suvaržymo intelektinės nusavybės teisės rytyje. Taip pat, jeigu pažiūrėsime į muitinių statistiką, jei pažiūrėsime į prekes, kurias buvo sustabdytos ant ES sienų, dėl intelektinės nusavybės teisių pažeidimų, matysime, kad ženkli jų dalis buvo kaip tik prekės iš Kinijos. E, kalbant apie teisinę bazę, Kinijoje matome teigiamų poslinkių, bet vis tik dar yra trūkumų įgyvendinant tuos įstatymus. Vyksta dialogas su Kinijos valdžia apie tai, kaip galėtume paremti geresnį tų įstatymų įgyvendinimą ir teisinės sistemos tobulinimą. Komisija taip pat pasirūpinu parama Europos vidutinėms ir smulkioms įmonėms e, sprendžiant šias problemas. Kalba eina ne apie teisinę paramą, bet e, akcentuojant apie e, galimus trūkumus, apie galimas problemas. Perinant prie techninės pagalbos, egzistuoja daug projektų ir programų. Kaip jau minėjau, e, telkiamės visų pirma ties e, smulkiamis vidutinėmis įmonėmis. Ir e, tai yra susijęs su jau seniai vykdoma programa skirta užtikrinimui, kad Kinė įgyvendintų savo įsipareigojimus pagal PPO narystę sukūrėme atitinkamą paramos tarnybą vidutinėms ir smulkiams įmonėms, kurios tikslas yra teikti patarimus ir tapti e, tokiu e, informaciniu punktu e, Europos smulkioms vidutinėms įmonėms, kurios gali susidurti su problemomis dėl intelektinės nusavybės šį e, rudenį ketiname atverti finansavimo galimybę pagal vadinamąją ELIS programą. Ir šis centras e, dirbs su vidurinėmis smulkiomis įmonėmis, kurios eksportuoja arba investuoja Kinijoje. Tai bus tam tikra platforma, kuri bus prieinama visoms valstybėms narėms ir kuri bendradarbiaus e, su kitomis institucijomis. Tai čia tada aš ir norėčiau pabaigti, būsiu pasiruošusi atsakyti į klausimus ir su nekantrumu laukiu Kinijos ambasadoriaus pasisakymų. Labai dėkoju. Gal prieš pristatydamas ambasadorių priminsiu komitetui, kad mes e, esame patvirtinę 2009 m. vasario 6 dieną pono Wortman Kohl pranešimą apie prekybos santykius su Kinija. Ten buvo išreikšta tam tikro susirūpinimo, bet taip pat buvo akcentuotas ir galimybės, kurios atsiveria Europos Sąjungai. Įdomu pastebėti, kad komisija pateikė labai daug pasiūlymų, apie kuriuos ir aš pats galvojau, kai kas e, galbūt prisimena e, tam tikrus teisės aktus e, antidempingo srityje, kurie padarė poveikį galbūt ne tiek daug Kinijai, kiek ir Europos Sąjungai. Taigi yra tam tikro susirūpinimo, kalbant apie prekybos santykius, apie tam tikrus antidempingo, antiprekybinius instrumentus. E, bet kuriuo atveju visada geriau kalbėtis. Visada e, daug geriau yra šnekėtis negu kariauti. Taip pat, manau, teisingai pasakysiu, kad galimybės prekiauti prisideda prie visų tautų ūkio plėtros. O dabar, kai matome, kad e, ekonomika visame pasaulyje susiduria su sunkumais, e, yra būtent e, puikus laikas šnekėti apie prekybos santykius. Taigi, dėkoju komisijai ir suteikiu žodį Kinijos ambasadoriai. Dėkoju. Su, aš aukštai vertinu e, Vinsono Čerčilio e, jūsų paminėtą pasakymą apie tai, kad e, kalbėtis yra daug parankiau negu kariauti. Gerbėmieji ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdamas pasikeisti su jumis šiandieną nuomonėmis ir pakalbėti apie prekybos ir ekonominių santykių tarp Kinijos ir Europos Sąjungos problemas. Visų pirma, noriu pasveikinti Jūs, e, išrinkusi Jūs e, į Europos parlamentą ir palinkėti Jums sėkmingos karjeros per šio parlamento kadenciją. Mano e, kolegos išdalins pilną mano pasisakymo tekstą, jame yra daugiau faktų ir skaičių jūsų informacijai Bet kadangi laiko nėra per daug, aš sustelksiu ties svarbiausiais dalykais. Ponios ir ponai, kai žvelgiame į santykius tarp Kinijos ir ES, tai e, pirmiausia kalbame apie priekybą ir ekonominį bendradarbiavimą. Mūsų diplomatiniai santykiai buvo pradėti nuo 1975 metų ir nuo to laiko vis stiprėjo ir brendo. Tai atnešė ženklios naudos mūsų tautoms. Ir tai ypatingai tinka, kalbant apie ekonomiką. Pademonstruoti mūsų augančios prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo naudą, pasakysiu tris dalykus. Pirmiausia, tapome svarbiomis prekybos ir ekonomikos partnerėmis lyginant su 1975 metais. Pereitais metais mūsų priekyba išaugo 176 kartus. Ir apėmė tiek technologijas, tiek ir prekes. Mūsų ekonomikos ir priekybos apimtis dabar nuo nulio išaugo iki 33,9 milijardų jungtinių valstijų dolerių. Technologijos perdavimo kontaktų vertė dabar yra 122 milijardai jungtinių valstijų dolerių. Tokie kolosalūs skaičiai paaiškina, kodėl ES yra Kinijos didžiausia prekybos partnerė E, importo šaltinis, eksporto rinka ir technologijų tiekėja. Ir kodėl Kinija yra antroji ES prekybos partnerė ir eksporto rinka, kuri labiausiai pasaulyje. Antra, mes sulaukime daug naudos iš mūsų bendradarbiavimo. Nedaug kainuojantys aukštos kokybės gaminiai iš Kinijos e, leidžia Europos šeimoms per metus sutaupyti apie 300 e, milijonus eurų. E, Kinijoje dirba apie 20 tūkstančių Europos bendrovių, kurios ten dirba pelningai. Investicijos, technologijos ir įranga iš ES smarkiai prisideda prie Kinijos industrinio uh, modernizavimo ir ekonominės plėtros. ES bendrovės Kinijoje sukuria labai daug darbo vietų, leidžia mums optimizuoti pramonės struktūrą, pakelti produktivumą ir vystimosi lygį. Trečia, mes sukūrėme artesnius, platesnius dvišalius santykius ir mūsų tarpusavio prekyba daro mus priklausomais vieniems nuo kitų. Daug prekių, kurios yra gaminamos uh, Kinijoje, patenka į ES ir atvirkščiai. 200 tūkstančiai kiniečių studentų šiuo metu mokosi Europoje, o 150 tūkstančių žmonių iš Europos dabar dirba Kinijoje. Tai sustiprino tarpusavį pasitikėjimą ir mūsų partnerystė tapo iš tikrųjų visapimanti ir strateginė. Mėly draugai, mūsų ekonomika ir prekyba smarkiai paveikė finansinė ir ekonominė krizė. Per pirmosius septynis mėnesius šiais metais mūsų prekybos apimtys nukrito 20,7 procentais, o investicijos į Kiniją 4,8 procento. Tai verčia mus susirūpinti, tačiau aš išlieku optimistas. Tai yra dėl kelių priežasčių. Visų pirma, šiais sunkiais laikais laikais ir Kinija, ir ES abi yra pasiryžusios toliau siekti bendradarbiavimo ir manome, kad būtent jis, tas bendradarbiavimas, leis mums išeiti iš krizės. Aukšto lygio vizitai, e, susitikimai, ekonominis dialogas pastaruoju metu e, leido mums nekarta pareikšti, kad mes dirbdami drauge išeisime iš krizės ir toliau skatinsime investicijas. E, nemažai pasiekta tokiuose srityse kaip energetika, aplinka, aukštos technologijos ir vidutinės bei mažas įmonės. Antra. Mūsų m, ūkio stimuliavimo planai suteikia bendrovėms naujas verslo galimybės. Kinijos e, vyriausybė aktyviai įgyvendina stimulų paketą, kuris pasiekia savo tikslų ir suteikia daugiau galimybę užsienio bendrovėms. Mes žinome, kad ES turi daug technologijų, ir e, valdymo patirties. Kinijos importas iš ES pirmaisiais septyniais mėnesiais e, nukrito tik tai 12,2 e, procentus, lyginant su panašiais skaičiais, kalbant apie importą iš kitų šalių, kuris nukrito 23,6 procento. ES, žinoma, Kinijai e, reiškia didelį rinkos potencialą. Norint padidinti vidaus paklausą, mes ėmėmės e, rimtų priemonių, e, stiprindami socialinį saugumą ir skatindami vartojimą. Manoma, kad 2010 e, metais e, Kinijos vidaus vartojimo rinkos vertė bus 1 trilijonas eurų, o paslaugų rinka 500 milijardų eurų. Tuo tarpu e, Europos e, vartojimo rinka sukurs e, daug galimybių Kinijos gamintojams. Ketvirta, Kinija ir toliau ketina tęsti bendradarbiavimą, kuris yra naudingas abiems šalims. Nuo įstojimo į PPO mūsų tarifai nukrito nuo 15,3 procentų iki 9,8 procentų. 104 sektoriuose iš 160 mes atsivėrėme visiškai. Ateityje Kinija ir toliau plės e, savo importą, ypač kai kalbama apie naujasias technologijas ir įrangą, e, įrangos dalis, e, išteklius ir žaliavas. Mes ir toliau ketiname investuoti ypatingai į aukštų technologijų, energiją taupančią ir aplinkai palankę pramonę. Taip pat skatinsime Kinijos bendrovės vykti į užsienį, nes esame įsitikinę, kad jų investicijos kitose valstybėse skatins e, vietos bendruomenių ekonomikos augimą ir klėstėjimą. Ponios ir ponai, kai šviečia saulė, atsiranda šešėliai. Taigi e, reikia paminėti, kad mūsų priekybos santykius kartais aptemdo ginčiai ir nesutarimai. E, Kinijai aktualiausi tokie klausimai kaip a, funkcionuojančios rinkos ekonomikos statusas. Taip pat sudėtinga prieiga prie, sudėtingos sąlygos gauti vizas verslininkams. A, E, taip pat mus neramina prieigos prie rinkų reikalavimai. E, šiuose sritise esama nuomonių skirtumų, kuriuos reikia panaikinti, tokiu būdu stiprinant uh, verslo santykius ir ekonominį bendradarbiavimą ir tokiu būdu ieškant naujų paskatų. Čia noriu pateikti penkis pasiūlymus. Pirma, turėtumėm stebėti mūsų priekybinius ir ūkio e, santykius ir juos vertinti iš strateginės ilgalaikės perspektyvos. Mūsų bendradarbiavimas tapo toks platus ir gilus, kad jis turi turėti įtakos kitiems bendradarbiavimo aspektams. Taigi neturime uh, pasimesti ir didžiausią dėmesį skirti smulkiems nesutarimams ir negalime leisti, kad jie pakenktų mūsų ilgalaikiam bendradarbiavimui. Juk esame įsipareigoję gilinti strateginę ilgalaikę e, priekybą ir bendradarbiavimą šioje srityje. Ekonominiai klausimai turėtų papildyti politinį koordinavimą ir dialogą. Negalime leisti, kad trumpalaikiai nesutarimai mus nukreiptų nuo pagrindinės pasirinktos skripties. Antra, turime laikytis abipusio atvirumo ir abipusės naudos principo. ES visuomet gynė atvirą rinką, Kinija pritarė reformų ir atsiverimo politikai e, ir ją gyvendina. Kinijos atvirumo politika e, orientuota į abipusę naudą ir mūsų e, prekybos partnerių ekonomikos augimą. Taigi ir toliau išlaikysime rinkas atviras, kovosime su protek protekcionizmu, kursime daugiau galimybių prekybai ir investicijoms. E, Kinijos perviršio priežastis yra įvairios, įskaitant ir e, technologijų perdavimą bei e, gamybos bei priekybos perkelimą. Tokių rezultatų pasiekmė nėra Kinijos priekybos politika, nes mes skatiname importą netgi po finansinės krizės. Trečia, mes išlaikysime ir gerinsime bendradarbiavimo ir koordinavimo mechanizmus. Esame mm, parengę daugia pakopį e, koordinavimo mechanizmą, apimanti ir aukščiausiusius vadovus bei techninius specialistus. Taigi jis yra labai naudingas sprendžiant problemas bei inicijuojant naujus veiksmus. Pavyzdžiui, praeitą gegužę 11-asis ES Kinijos aukščiausio lygio susitikimas ir antrasis priekybos dialogas e, dar kartą pabrėžia, kaip svarbu e, intensyvinti mūsų bendradarbiavimą krizės atveju. Ateityje turėtumėm geriau pasinaudoti tokiu mechanizmu, kad būtų galima išplėsti bendradarbiavimą, jį skatinti ir spręsti nuomonių skirtumus. Ketvirta. Visapusį dėmesį skirsime mūsų ūkio privalumams didinti. E, Kinijos ūkis e, turi tokių privalumų kaip pavyzdžiui didelė invest... industrializacija, didelė darbo jėga. Ir mes manome, kad tai toliau turėtumėm stiprinti e, mūsų vadovaujančios pozicijos e, mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir kitose sritise turėtų būti išlaikomos. Na, o ateityje e, turėtumėm ieškoti naujų, o bendradarbiavimo plėtimo galimybių. Reikia aišku, suvokti, kad nepasieksime visapusės pusiausvyros absoliučiai visuose sektoriuose. Taigi, užuot aklai saugoja savo silpnasias pusės, mes turėtumėm jas keisti, orientuodamiesi į partnerius. Ir kitas aspektas. Mūsų ūkis patyrė e, didelį smūgį, tačiau vis dėlto atsiranda galimybių aukti, plėtotis. Mes skatiname žalėje ekonomiką ir e, įdėgiame savo ekonominį modelį. Dabar labiau nei bet kada mums e, reikia e, gilinti ir plėsti bendradarbiavimą energetikos santaupimo ir aplinkos sauginio bendradarbiavimo srityje pirmi rezultatai jau matomi. Tačiau tokiuose sritise, kaip pavyzdžiui, aukštosios technologijos, ES nustatyti apribojimai tebėra kliūtis, aš manau, kad ilgainiui jie taps švelnesni. Tarptautinio priekybos komiteto nariai, jūs esate e, labiausiai patyrusi ir daugiausiai išmananti e, grupė šioje srityje ir jūsų supratimas bei entuzijazmas siekis skatinti bendradarbiavimą tarp Kinijos ir ES mus įkvepia. Aš tikiuosi, kad dirbsime kartu, kad sukurtume puikią atmosferą Europos parlamente ir apskritai Europos sąjungoje. Ji leistų dar e, labiau skatinti mūsų tarpusavio santykius, tarpusavio supratimą ir strateginį bendradarbiavimą, kas atneštų dar daugiau naudos mūsų piliečiams. Ačiū. Thank you, Ambassador. I think... Dėkuoju. Jums, ponas ambasadoriu. E, man regis e, yra svarbu, kad naujai susirinkęs komitetas naujojoje parlamento kadencijoje būtent taip pradeda savo darbą. Tai, ką mes e, čia darome, yra svarbu ne tik mums, bet ir kitoms pasaulio valstybėms. Noriu pareikšti viltį, kad mes ir to, toliau su jumis puikiai bendradarbiausime. O dabar pradėsime klausimų ir atsakymų sesiją ir pirmiausia, ponė Zalbe. Turiu keletą klausimų ekscelencijai ambasadoriui dėl e, aukščiausio lygio sustikimo šiais metais. E, jūsų uh, ekscelencija paminėjote, kad e, prekybos e, santykiai labai svarbus ekonominiam augimui, todėl noriu paklausti, kodėl Kinija ir toliau taiko netarifinius e, prekybos barjerus. Ką galvojate apie netarifinius barjerus ilgesnioje perspektyvoje ES ir Kinijos platesnių santykių srityje? Ir mano antras klausimas dėl e, fiskalinio stimulo bendrovėms dirbančioms, e, dirbančioms e, Kinijos teritorijoje, ar galvojama tokių stimulų atsisakyti? One one, then... Actually, I'm, I'm sorry, quite, I can't catch, uh, quite, uh, catch your <laughs> question. Aš labai atsiprašau, gal ne visiškai supratau visus klausimus. Pirmininkas, e, galbūt jūs geriau savo kalbą paklaustumėte ir pasinaudotumėte vertėjų paslaugomis. For... You'd like interpretation, ambassador. Pons ambasadoriu, norėtumėte išgirsti vertimą, ar ne? Antruoju kanalu. Me gustaría preguntar al, al señor embajador que como usted ha confirmado y como el. Ponas ambasadoriau, kaip jūs patvirtinote prekyba bus vienas iš pagrindinių ramščių Kinijos ekonomikos augime. Jeigu taip ir bus, tai kodėl tada Kinijos vyriausybė siūlo protekcionizmą, įvesdama netarifinius tarifus, lot clothes tarifus. Ar Kinijos vyriausybė, vyriausybė galvoja tuos netarifinius barjerus sugriauti arba sumažinti, siekdama geresnių santykių tarp ES ir Kinijos? Ir dar norėčiau išsiaiškinti, kokios Kinijos vyriausybė laikosi pozicijos dėl mokestinio skatinimo, kai užsienio bendrovės įsisteigė Kinijoje. Ar ir toliau skatinamos bus tos vyriausybės, ar e, mokesčių prasme, ar palaipsniui tie paskatinimai išnyks? Pirmininkas, e, priminsiu, kad galite užduoti klausimus ne tik e, ekscelencijai ambasadoriui, bet ir komisijos atstovams. 中国政府反对这个贸易保任何形式的贸。Kinijos vyriausybė pasisako už bet kokias protekcionizmo formas ir nesima jokių diskriminacinių priemonių. Pavyzdžiui, prieš kurį laiką kai kurie žiniasklandos atstovai e, vakaruose neteisingai ir vienašališkai interpretavo kai kuriuos e, Kinijos žingsnius, e, pavadindama juos vienašališku protekcionizmu. Tai klaida, nes birželio mėnesį pradėta taikyti politika siekia teisiškai uh, ginti produktus, kurie yra pagaminami Kinijoje, tame tarpe užsienių bendrovių, pagamintus produktus. Kinija, kaip žinote, nėra PPO susitarimo dėl vyriausybinių pirkimų E, signatarė, todėl e, mūsų nevaržo šis tarptautinis susitarimas. E, mes elgiamės pragmatiškai, bet taip pat siekiame, kad Kinija prie šio susitarimo prisijungtų kuo galima greičiau. Ascoltato con molto interesse da... Aš Labai susidomėjęs išklausiau ambasadoriaus pasisakymo. Mes labai džiaugiamės dėl to, kad priekybos mastai auga tarp Kinijos ir ES ir kaip demokratas liberalas aš manau, kad tai yra tikrai unikalus indėlis į planetos stabilumą ne tik uh, E, santykių tarp Kinijos ir ES gerinimas. Ir stabilumo didinimas, ir e, visuotinės gerovės didinimas. Kita vertus, tikrai negalima užmerkti akis prieš faktą, kad Europos e, fiskalinis deficitas per penkis metus patrigubėjo. 50 procentų e, mūsų eksportas į Kiniją sumažėjo, dabar Kinijos eksportas į pas mus išaugo 150 procentų. Taigi ir komisija, ir ambasadoriui skiriu savo klausimą. Jeigu bus išanalizuotas tvarumas to komercinio deficito, kuris yra visiškai išbalansuotas, Tai kaip galima pataisyti tokią situaciją? Savai mes suprantama, tai yra susijęs su klausimu, kuris buvo iškeltas ambasadoriaus. Būtent dėl to, kaip gali papildomi produktai patekti į Kinijos rinką. Norėčiau išsiaiškinti, kokie santykiai yra su EPS dėrybose su Kinija ir norėčiau ką, sužinoti, ką Kinai galvoja apie Mm, galima vėlesnį atsiverimą, ypatingai apie bankų sektorių, apie komunikacijų sektorių. Taip pat norėčiau, kad pasakytumėt, ar mes kaip operatoriai galime Kinijoje laisvai veikti, nes žinome, kad iki šiol Kinijoje tikrai buvo labai sunku dirbti. Yra ir dempingo klausimas. E, naujos dempingo sienos yra kuriamos dirbtinai, socialinis e, aplinkosauginis dempingas, sunku e, atsekti, iš kur kilusios prekės ir panašiai, ypatingai kalbant apie chemijos pramonę ir farmacijos pramonę, kuri naudojasi chemijos pramonės paslaugomis tiek Amerikoje, tiek ES E, mes pasitikime Kinijos e, standartais, kuriuos jį nustačiusi chemijos pramoniai, tačiau ne visada, manome, kad ne visada tų standartų yra laikomisi. Dabar dėl automobilių pramonių, pramonės 2009 rugsėjas yra galutinė data, kada automobilių sektorius Kinijoje laikosi PPO taisyklių, nes prieš tris metus buvo ES iniciatyva PPO dėl automobilių pramonės ir dėl Europos automobilių patekimo į Kinijos rinką. Taip kad norėčiau, kad tiek ambasadorius, tiek e, komisija šitą aspektą pagvildantų. Mes kaip e, grupė, kaip frakcija labai domėjomės Kinijos, e, santykiai su Kinija. E, žmogaus teisės taip pat yra vienas iš tų santykių aspektų. Deja, ponas ambasadoriau, šią vasarą mus iš daug kur pasiekė signalai dėl Xinjiang, dėl Wanxi regionų, e, Nežinau, ar jūs turite informacijos apie tai, kas įvyko ir apie daugelio žmonių likimą. Mes nežinome, kur jie pradingo, kur jie dabar gyvena, kas jiems atsitiko. Ir mes norėtumėm sužinoti, koks likimas ištiko Sakarovo premijos laureatą. Nežinome dabar nei kur jisai gyvena, nei kur įkalintas, ar yra numatyta e, išlaisvinimo data, ar yra numatyta kažkoks tai teismo procesas, kada tas, tas turėtų būti svarstoma. Kaip žinote, dabar bus dešimtasis e, jubiliejų, e, dešimt, dešimtmetis nuo Sakarovo premijos teikimo ir mūsų e, kandidatas iš Kinijos tikrai buvo labai rimtai kandidatuojantis kandidatas. ką daro Kinijos vyriausybė Azijos scenoje, sakykime, Taivano atžvilgių. Mes labai susidomėję sekame, kaip vyksta pokyčiai Taivano vyriausybėje, kaip vystosi santykiai tarp jūsų ir Taivano. Nežinau, ar Dalai Lamos, pavyzdžiui, vizitas į Taivanį labai paver, paveiks komercinius santykius, priekybinius santykius, nes būtent priekybiniai santykiai ir siejo labiausiai Taivaną ir kontinentą. Ir ką Jūs manote apie tai, kad po 50 metų Japonijoje pasikeitė valdančioji dauguma? Kaip tai įtakos, kaip tai įtakos biržos reikalus ir apskritai priekybą regione? Na, e, mūsų parlamento žmogaus teisų komiteto e, veikla yra nagrinėti, pavyzdžiui, Sakaro premijos ir žmogaus teisų klausimus. Na, o mūsų susitikimas yra susijęs su tarptautinė priekyba. Žodis ambasadoriui. Dėkoju. turbūt visi žinote, kad per pastarosius 30 metų, kai Kinė gyvendina reformas ir atveria savo rinkas, mes išgyvename ekonominių pokyčių ir pažangos laikotarpį. Tai sėtina ir su Kinijos vykdomais pokyčiais ekonominės, socialinės, demokratinės visuomenės rytyje. E, taigi keičiasi Kinijos piliečių mentalitetas. Manau, kad tai yra vienas iš ženkliausių pasikeitimų. E, teisės viršenybė, demokratija, žmogaus teisų apsauga yra pagrindinės mūsų vertybės ir aš manau, kad ir išorės pasaulis mus vertins objektyviai ir labiau susipažins su uh, mūsų pasiekimais. Na, o jūsų minėtas asmo prisipažino, kad jis pats nusižengė e, teisai ir mes tokius nusižengimus nagrinėjame atvirai ir sąžiningai. Turbūt pastebėjote, kad mūsų e, abipusiai santykiai per pastarusius metus gerokai pagerėjo Kai santykiai su Taivaniu, tai iš tikrųjų jie per pastarosius metus labai pagerėjo, gautas tam tikras pagreitis. Ta pati galiu pasakyti ir apie santykius su Dalai Lama. Na, o e, Liepos penktosios incidentas, kaip ir ankstesnių metų incidentas, įrodo, kad kai kurios organizacijos tiesiog eskaluoja e, tokius veiksmus, žiniasklaida juos e, pasigauna ir išpučia. Taigi aš manau, kad reikia siekti, jog tokie incidentai būtų vertinami objektyviai. Mes pasisakome bet, prieš bet kokias separatizmo ir terorizmo apraiškas. Bet aišku, kadangi tai nėra susijęs su ekonomika ir priekyba, e, detaliau to nenagrinėsiu. O kalbant apie priekybą, paminėsiu tris aspektus. Visų pirma, priekybos disbalansas. E, Kinija yra stambiausia ES eksporto rinka. Nuo 2004 iki 2008 e, e, ES eksportas į Kiniją išaugo 65 procentais. Aišku, yra daug disbalanso priežasčių, jas savo kalboje minėjau. Svarbiausia iš jų yra tarptautinės priekybos persikėlimas bei investicijų persikėlimas į kitas vietas. Kinijoje veikiančios e, bendrijos e, įmonės gamina produkciją ir Kinijo, Kinijai. Tai pakeitė tiesioginės, e, tiesioginį eksportą į Kiniją. Pateiksiu pavyzdžių. 2006 metais ES bendrovės Kinijoje pardavė produkcijos už 2 milijardus 206,6 milijardus e, dolerių. Taigi tai yra labai didelės apimtis. Taip paaiškinčiau priekybos disbalansą. O kai dėl Dohos dėrybų raundo, tai manau, kad šiame etape svarbiausia, kad politinė lyderių valia e, taptų motyvų dėrėtis ir baigti dėrybą sėkmingai kuo įmanoma greičiau. Aišku, turime laikytis dėrybinių įgaliojimų ir numatytos sistemos. Tai padėtų išsaugoti jau pasiektus rezultatus be kita ko galėtumėm išspręsti dar neišspręstus klausimus. Mes manome, kad Dohos e, dėrybų e, rezultatai turėtų e, leisti taikyti specializuotą ir diferencijuotą požiūrį į priekybos partnerės, taip pat leistų mm, sumaž, sumažinti uh, dempingo bylų skaičių, nes pavyzdžiui, prieš Kiniją tokių bylų per trumpą laiką iškelta labai nemažai ir šis reiškinys pasireiškia vis dažniau, kai mūsų įmonės yra traktuojamos nesažiningai. Aš manau, kad tarp Kinijos ir Europos yra daugiau bendradarbiavimo, nei a, susipriešinimo, daugiau galimybių, nei apribojimų. Tai leidžia stiprinti bendradarbiavimą, stiprinti abipusiškai naudingus santykius. Aš manau, kad a, mums atsiveriančios galimybės leis panaikinti e, neigiamus krizės padalinius. A, Manau, kad e, galėtumėm stiprinti dialogą ir konsultacijas ir vienašališkai netaikyti antidempingo priemonių, kas sumažina bendradarbiavimo galimybės. Ačiū. Pa, norėčiau priminti ir paklausti, ar jūs iš tikrųjų uždavėte klausimą komisijai dėl EPS susitarimų. Komisija, prašom žodis jums. Taip iš tikrųjų, dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų ir dėrybų dėl jų. E, kaip paminėjau savo pasisakymę, mes komisijoje esame šiek tiek nusivylę, kad nepavyksta žengti į priekį taip, kaip mes tikėjomės. Turime sustarę, esame sustarę dėl trijų straipsnių iš 20 su viršum. Taigi turbūt suprantate, kad po pusantrų metų dėrybų mes esame šiek tiek nusivylę. Kaip ten bebūtų, dirbame su e, Kinijos pusė, yra ketinimų suaktyvinti darbą šį e, rudenį ir tikimės, kad iki viršūnių sustikimo šiais metais e, sutarsime dėl keleto kitų straipsnių. Dabar ponas COSAC. Ir priminsiu, kad reikėtų riboti jūsų pasisakymus e, dviem minutėm. Kalbėsiu labai trumpai. Aš labai sužavėtas išklausiau, ponas ambasadoriau, jūsų pasisakymo dėl uh, E, dvišalių santykių bei daugiešalių santykių su Kinija, tačiau man atrodo, kad šiek tiek perdėtas teiginys, kad Kinija kenčia nuo ES dempingo priemonių, juo labiau, kad pagal mūsų vertinimus viso labo tik vienas procentas importuojamų produktų, kuriuos Kinija importuoja į ES, tokių priemonių kurias taiko Europą, yra liečiamas. Taip kad mes, tuo tarpu, kai mes e, konstatavome, kad tas disbalansas tarp Kinijos ir e, ES priemonių, kurios yra taikomas, yra labai neigiamas. Ir visos tos priemonės tikrai nieko gero neduoda mūsų dvišalių santykių atgaivinimui. Porą klausimų. Pirmasis klausimas būtų susijęs priemonėmis. Kokias priemonės taikote kovoje su piratavimu, kovoje su padirbinėjimu ir e, siekiant apsaugoti intelektinę nuosavybę? Ar buvo pasiekta kokia nors pažanga šioje srityje reali pažanga kokia nors. O kitas klausimas būtų toks. Mes visi tikimės, kad Kinija prisims tam tikrus įsipareigojimus Kopenhagos konferencijoje dėl klimato kaitos. Ar Kinija numačiusi, ką nors daryti, kad sumažintų savo išmetamų šiltnamio e, efektą sukeliančių dujų poveikį? Matau, kad e, parlamento narys labai patyręs, e, jo klausimas užtruko tik tai dvi minutės. Kinijai reikia stiprinti intelektinės nusavybės teisių apsaugą. Tai mums svarbu kaip šaliai, kuri orientuojasi į inovacijas. Mes esame sukūrę teisinę bazę, kurie atitinka tarptautinės taisyklės šitoje srityje. Taip pat stipriname savo pastangas įgyvendinant šiuos įstatymus. Mes sumažinome e, baudžiamųjų sankcijų slengsti šioje srityje. Ir reikia pasakyti, kad pastaraisiais metais šioje srityje pasiekėme beprecedentinės pažangos. Aš paminėsiu e, vieną e, teismų bylą ir teismo sprendimą susijusi su programinės įrangos piratavimu. Ir jis labai gerai atspindi, e, kiek daug dėmesio mes skiriame e, intelektinių intelektinės nusavybės e, apsaugai. Tiek Reuters, tiek e, kita tarptautinė žiniasklaida yra šią bylą tinkamai nušvietę, kalbant apie aplinką, aplinkos apsaugą. E, ši tema svarstoma įvairaus lygio sustikimuose tarp Kinijos ir Europos Sąjungos. Mes rimtai žiūrime į kovą su klimato kaita. Mes e, manome, kad energetikos taupus naudojimas, aplinkos apsauga yra labai svarbus žingsniai siekiančio tikslo. Kinija šia prasme deda daug pastangų, visų pirma, siekdama e, efektyvesnio energijos vartojimo ir bando 20 procentų sumažinti energetikos e, intensyvumą 2010 metais lyginant su 2005-aisiais. Tai reikštų, kad emisijos sumažėtų pusantro milijardo CO2 taršalų kiekiu. Tai būtų pats didžiausias indėlis, e, lygnant su kitomis e, taršalų sumažinimo schemomis. Mes taip pat ketiname labiau vystyti atsinaujinančius e, energetikos šaltinius ir esame investavę į e, energetikos pramonės atnaujinimą apie 3 milijardus juanių. Kalbant apie išsivyščiusių šalių įsipareigojimus iki 2020-ųjų, šios šalis turėtų sumažinti savo CO2 emisijas 40 procentų lyginant su 1990 e, metais. Būtent tokios e, pozicijos Kinija ketina laikytis busimajame Kopenhagos aukščiausio lygio sustikime. Ačiū pirmininkė. Mes iš Europos komisijos atstovės lūpų girdėjome, uh, kad mūsų tikslas yra pasirašyti ambicingą susitarimą, nors tai nebus laisvos priekybos susitarimas. Tai daugiau bus investicijoms ir e, visų pirma intelektiniai nusavybei skirtas susitarimas. Taigi klausiu komisijos, ar negalėtumėte pateikti detalesnės informacijos apie dėrybas, jų sritis ir ambicingus tikslus, kuriuos apibūdinote. Ir galbūt galėtumėt pasakyti, kada tokią informaciją galėtumėm gauti. Ir kitas klausimas ambasadoriui. Jūsų ekscelencija, jūsų išplatintame dokumente kalbate apie iššūkius, tarp kurių yra žalioji ekonomika ir klimato kaitos valdymas. Jūs minėjote nuogastavimus, abejonės klausimus dėl technologinio bendradarbiavimo ir ES taikomų apribojimų, sėtinų ir su Kopenhagos aukščiausio lygio susitikimu. Galbūt jūs, ambasadoriau, galėtumėte konkrečiau pasakyti, kokius ES taikomus apribojimus turite galvoje ir kokios technologijų sritys jums yra aktualiausios, ypač rengiantis Kopenhagos susitikimui. Ačiū. Pirmiausia, žodis komisijai. Ačiū. Iš tikrųjų, mes e, rengiame e, dėrybinio teksto projektą, kurį išplatinsime. E, jį gaus ir parlamentas. Iš to teksto aiškiai galėsite matyti e, aktualiausias mums rytis, kaip minėjote, tai yra investicijos paslaugos, viešiai pirkimai. E, ir techniniai barjerai priekybai, TBT. Turbūt e, žinote, kad šioje srityje vyksta sudėtingos techninės dėrybos. Visi šie skyriai bus aptarti dėrybų metu, kai kurie yra sudėtingesni nei kiti, tačiau dabar galite aiškiai matyti, dėl kurių teksto dalių yra susitarta, dėl kurių dar reikės tartis kol e, paskui e, lauksime Kinijos komentarų, taigi e, galite tikėtis, kad tokia informacija bus pateikta. Ačiū žodis ambasadoriui. 中欧在这个高科技合作上，总体上还是可。Kalbant apie bendradarbiavimą aukštųjų technologijų srityje, aš manau, kad situacija šioje srityje yra normali. Mes e, tikimės, kad e, moderniausios e, aukščiausio lygio technologijos tik tai prisidės prie mūsų bendradarbiavimo stiprinimo. Technologijos skirtos civiliniams tikslams. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau sugrįžti prie to, ką minėjo panas Kazaka, prie intelektinės nuosavybės e, apsaugos. Tai yra susijęs su pinigais. Tuos pinigus galima uždirbti arba prarasti. Ambasadorius pasakė, kad Kinija deda pastangas šioje sityje. Bet aš manau, kad intelektinės nuosavybės apsauga trukdo kažkuria prasme, kad ir Olandijos įmonėms patekti į Kinijos rinką. Taip kad čia, čia e, labai svarbu, kad dėtumėt pastangas ir kad tinkamai taikytumėt įstatymus. Nu, intelektinės nusavybės srityje. Komisijai pasakysiu, kad labai vertinu jos žingsnius padarytus siekiant apsaugoti intelektinę nusavybę. Jūs ėmėtis priemonių, kad sulaikytumėte ar tai iš Kinijos, ar tai iš kažkur kitur e, ateinančius padirbtus, e, padirbtas prekes konkrečiai dėl vaistų. Ar turite kokius nors skaičius? kalbant apie Niderlandų piliečius, apie Europos piliečius apskritai, reikėtų kažkokiu priemonių imtis, ypatingai kalbant apie padirtus vaistus. E, Na, kalbant apie intelektinės savybės apsaugą, aš jau paminėjau Kinijos vyriausybės poziciją. Mūsų požiūris e, į šią apsaugą priklauso ne vien tik tai e, nuo spaudimo iš išorės, e, jis yra motivuotas ir mūsų pačių nuostatų. Mes ir toliau ketiname griežtai įgyvendinti įstatymus, e, esamą teisinę bazę ir taip pat e, skatinti informaciją ir supratimą tarp mūsų gyventojų. E, šalyje gyvena 1,3 milijardo žmonių, mūsų teritorija yra didžiulė ir iš tikrųjų galima visai natūraliai tikėtis, kad kai kur gali įvykti nesusipratimų. Um, well, thank you. Um, I'm not, I, I would imagine you, you were referring to. Dėkuoju, įsivaizduoju, kad kalbėjote apie uh, tam tikrus susitarimus dėl vaistų pažeidimus. Deja, neturiu informacijos bei statistikos ją pateiksiu vėliau. Tiesiog noriu pasakyti, kad farmacijos pramonėje esama daug neišspręstų klausimų su Kinija. Esama mažai klausimų sėtinų su prieiga ar naujų vaistų pateikimu rinkai, tai reikalauja teisinių nuostatų. Tačiau manau, kad būtų lengviau, jei pateiktume e, tam tikrą glaustą dokumentą apie farmacijos pramonės situaciją. Davidai. Trumpas klausimas. Norėčiau grįžti prie ankstesnio klausimo dėl apribojimų e, technologinėms prekiams. Noriu paklausti, ar ambasadorius E, gali pritarti minčiai, jog dažnai e, tie barjerai, kuriuos kūrė ES, atsiranda dėl nepasitikėjimo, e, dėl to, kad nepakankamai Kinijoje ginamos intelektinės teisės ir intelektinė nusavybė. Galbūt jeigu ji būtų ginama griežčiau, mes kurtume mažiau barjerų. O kai dėl Kai dėl valiutų santykio, tai juanio e, kursas krito šiek tiek lėčiau e, nei jav dolerio. Aš noriu paklausti, ar Kinija išvelgia infliacijos riziką dėl priekybos disbalanso. E, norėčiau paklausti, ar tai kažkaip tai paveiks mūsų bendrus interesus. Ir kitas klausimas dėl Hongkongo. Nesu uh, šios ryties specialistas, tačiau noriu paklausti, ar ekonominė prasme bei santykių su Hongkongu prasme galima dabar vertinti, kad Hongkongas jau tapo Kinijos dalimi ekonominė prasme. Žodis ambasadoriui. Na, kaip jau minėjau, mes e, siekime sukurti geresnį investicijų klimatą saugodami intelektinę nuosavybę ir ateityje dėsime dar daugiau pastangų šioje srityje, tai svarbi sritis. Dabar dėl e, valiutų kurso. Nuo 2004 Liepos, kai e, Kinija įgyvendino valiutų kurso reformą. E, Jonė vertė pakilo 21,1 procentu. Lyginant su Junktinių valstijų doleriu, ji taip pat kilo ir euro ir kitų, ir jenos atžvilgių. Mes dabar remiamės valiuto krepšelio modeliu ir plaukiojančių mūsų valiutos kursų. Mes matome, kad valiutų kursas e, pastaruoju metu gerėjo, mūsų vyriausybė atidžiai stebi mūsų valiutų kursą, lyginant su svarbiausiomis pasaulio e, valiutomis, e, besiriamant laisvanoriškumo principų ir ketiname išlaikyti bazinį keitimo kursą E, racionaliame lygmenyje. Kalbant apie santykius su Hongkongu, e, vykdama vienos šalies dviejų sistemų politika. E, santykiai ekonomikos, politikos ir kitose srityse vystomi sėkmingai E, dabartinės e, finansinės krizės e, akivaizdoje centrinė Kinijos valdžia ėmėsi visų priemonių, kad Hongkongė išliktų ekonominis ir socialinis stabilumas. Aš norėčiau pasakyti gerbėmiems parlamento nariams, kad situacija Hongkongė yra stabili, o jo ekonomika gerėja. Taigi, čia reikia paminėti tris valstybės, atsiranda ir Makau, kuri yra portugališkoji. Dėkuoju. Euh, les propos euh, de M. l'ambassadeur comme ceux de la euh, représentante de la Commission. Norėčiau ambasadoriaus ir komisijos paklausti dėl socialinio dempingo ir dėl socialinių normų standartų laikymosi jų ne visada laikomas ir tai kolegos minėjo. O tai lemia, kad dempingas greuna kaip tik tais tuos standartus ir jų nesilaikoma. Aš norėčiau paklausti ambasadoriaus, kaip laikomas yra darbuotojų teisių, kaip yra užtikrinama profsąjungų laisvė Kinijoje. Nes juk Kinijoje yra e, paplitęs prievartinis darbas, vaikų darbas, daug įvairių dalykų yra nesilaikoma ne tik tais ne dėl, ne, ne dėl, ne tik tais ne dėl pilnamečių, bet apskritai. Ir čia kertasi Kinijos bei ES nuomonė. Darbo klausimai, sveikatos darbe klausimai atrodo, kad tikrai nepasistumėjo dialoge tarp Kinijos ir ES. Taip kad norėčiau išsiaiškinti, ką daro Kinijos vyriausybė, e, kalbant apie socialinius standartus bendraja prasme, pačia plačiausia prasme. Dėkoju žodis ambasadoriui. Kaip žinote, Kinijos gyventojų skaičius yra 1,3 milijardo. E, visuomenės sluoksniai labai skiriasi savo ekonominiu pajėgumu. Kinija e, yra industrializuota ir stambiausia besivystanti valstybė, susidurianti su įvairiausiomis ekonominėmis ir socialinėmis problemomis. Niekas tuo nesistebi. Tačiau Kinijos vyriausybės vardu galiu pasakyti, kad mūsų sistema e, griežtai numato teisinių reikalavimų laikymasi. Kita vertus, e, tenka pasakyti, kad Kinija tenkina jungtinių tautų tūkstantmečio plėtros tikslus ir kai kuriuose sritise netgi pirmaujame, pavyzdžiui, skurdo mažinimo prasme nuo 205 50 milijonų skurstančių, e, šį skaičių sumažinome iki šiek tiek daugiau nei 11 milijonų žmonių. Tačiau e, kai kurie Kinijos gyventojai dar e, gyvena te galėdami išleisti vos vieną jav dolerį per dieną žmonės turi dirbti, kad galėtų išlaikyti šeimas ir aš manau, kad visiškai tikėtina, kad šiame procese dar iškils problemų. Tačiau vis dėlto ilgainiui visą tai atves mus prie spartesnės plėtros. Aišku, ir ES, ir Kinija turi prisitaikyti prie natūralių e, sąlygų, tačiau orientuotis į e, optimistinę perspektyvą. Euh, Aš taip pat norėčiau sugrįžti prie tų svarbių klausimų. Ambasadoriau, jūs puikiai žinote, kad mes visiškai nelygus kalbant apie tartautinę priekybą, nes mes nesilaikome tų pačių taisyklių. Nesvarbu, ar tai sanitarinės, ar socialinės, ar aplinkosauginės taisyklės, mes tikrai nesame lygus šią prasme. Ir šiaip tą mums ir prikiša piliečiai, o tai mums ir primena, primena socialinį bei aplinkosauginį dempingą ir labai teisingai primena. Ir norėčiau, kad jūs labai nuoširdžiai atsakytumėte E, e, į šiuos klausimus. Du, klaus, du e, sprendimai galimi. Pirmiausia, tos šalis, kurios laikosi standartų, turi pastatyti sienas, barjerus, kad apsisaugotų nuo šalių, kurios tų normų nesilaiko. Kita vertus, tos šalis, kurios dar nesilaiko tų normų, tų standartų, galėtų per viršų eiti link konvengercijos ir ilgalaikiam laikotarpiu įsipareigoti per viršų, kad tos uh, socialinės, sanitarinės ir aplinkosauginės normas būtų užtikrintos ir jų laikomasi, kad būtų taip, kad labai nuoširdžiai prašau atsakyti į tuos klausimus. Ir dar norėčiau, kad patikslintumėte tai, ką sakė pora kolegų. Dėl darbo sąlygų Kinijoje, būtent dėl vaikų darbo. Ar jūs konkrečiai ratifikuosite e, tarptautinės darbo organizacijos konvencijas? E, Norėčiau labai aiškaus atsakymo į šitą klausimą. Kita vertus, dėl Kopenhagos jūs sakėte, e, kad negalite pilnai suvaldyti klimato kaitos efekto, kol ES blokuoja kai kurių technologijų perdavimą. Mūsų kolega paklausė, apie kokį technologijų perdavimą jūs kalbėjote. Labai būčiau dėkinga, tūkstantį kartų ačiū, jeigu pateiksite konkretų atsakymą. Just... Pone Sarnės, e, dabar galbūt taip pasielgsime, suteiksime žodį ponui ambasadoriui, o paskui paprašysime komisijos kad pašnekėtų apie situaciją konkurencijos rytyje. Pirmiausia, ponai ambasadoriai žodis, prašom. Na, kaip jau ir sakiau, žvelgiant iš Kinijos vyriausybės požiūrio taško, mes sukūrėme teisinę bazę, tame tarpe ir darbo įstatymus, kurie reglamentuoja E, nepilnamečių darbo reikalus ir kovoja su e, tokio darbo atvejais. Galbūt e, ir yra trūkum atsižvelgiant į tam tikrą Kinijos specifiką šioje srityje. Antra vertus, Kalbant apie tam tikrą prekybos disbalansą, galbūt reikėtų paminėti nesažiningą konkurenciją. E, kai kurie produktai, kurie yra nebrangus, bet aukštos kokybės, e, jie yra gaminami Kinijoje. Taigi, e, tame tarpe ir kai kalbame apie taršą, e, tai e, šiame, šioje problemoje taip pat yra daugiau negu vienas aspektas. Komisija. Kalbant apie tvarų vystimasi, darbo standartus ir taip toliau, visi tie dalykai atsispindi mūsų dėrybose. Mes kelime šiuos klausimus ne tik atskiruose susitikimuose, bet e, ir e, vykstant dialogui e, tarp mano kolegų išorės santykius dirbančių išorės santykius rytyje. Mes taip pat apie tai kalbame ir įvertindami poveikį derintis dėl ekonominės partnerystės susitarimo atsižvelgėme į poveikio įvertinimą ir galiu jūs informuoti, kad tokį įvertinimą atliko išorės konsultantai, tai viešai prieinama studija. E, taigi tokiu, tokiu metodu mes stengiamės vadovautis e, savo darbę. Joe Higgins, ačiū pirmininkė. Mano klausimas skirtas komisijai. Jos atstovė sako, kad Kinija mums yra svarbiausia prekybos partnerė ir kalbate apie augančią vidurinę klasę, kuri galės įsigyti daugiau Europoje pagamintų prekių. Tačiau klausiu komisijos, kaip suderinsite jūsų sieki, e, kad e, Kinija pasiektų mikroekonomiką plėtojančios valstybės statusą. Jūs sakote, kad viena sąlyga jau patenkinta, tai yra valstybė neiškraipo, nepagristai neiškraipo e, privatizavimo rinkos. Ir kaip suderinsite tai su savo minėtų siekiu? Jūs a, skatinate a, E, Kiniją e, užsimti privatizaciją, bet tai yra labai brutalus procesas turintis įtakos dirbančiųjų gyvenimo kokybei ir teisėms. Pavyzdžiui, birželio mėnesį Tangvar plieno dirbtuvėse e, darbo neteko 20 tūkstančių dirbančiųjų. Daugelis dirbančiųjų pradėjo protestus Iš viso pasakysiu, kad įmonėje dirba, gamykloje dirba net 30 tūkstančių asmenų. Netgi likusių dirbti asmenų darbo sąlygos buvo labai a, pablogintos, o daugelį a, šios bendrovės funkcijų perėmė privačios bendrovės. Taigi klausiu komisijos, kai atsiranda tokie globalūs interesai susiję ir su uh, transnacionalinėmis bendrovėmis dirbančiomis Kinijoje, ar mes dėl politinių tikslų neaukojame ten dirbančių, skaitant ir mūsų piliečių, darbo sąlygų, jų vaikų gerovės. Mes uh, priverstinai e, stumėme ar siūlome rinkos ekonomiką Kinijai, tačiau joje darbo klasė yra didžiausia ir e, jos e, istorija labiausiai išplėtota. Dabar per liberalų į kapitalizmą mes tarsi siekiame tų uh, socializmo propaguotų uh, sąlygų. Taigi mano klausimas sėtinas ir su laisvomis profsąjungomis bei e, dirbančiųjų galimybę apsisaugoti nuo e, tokių e, globalizacijos e, rėmų. Nes kartais iš tikrųjų mes bandome per daug griežtai stumti tokius savo tikslus. Ačiū. Uh, Komisija Na, kalbant apie rinkos ekonomikos šalies statusą, man regis, ne Europos komisija stumia Kiniją tokio statuso link, tai yra Kinijos vyriausybės sprendimas, ji norėtų pasiekti rinkos ekonomikos statusą. Kalbant apie privatizaciją, taip pat turėčiau pasakyti, kad didžiausia dalimi tai yra Kinijos vyriausybės uh, reikalas. Komisija vargu ar gali čia Kinijai daryti kokį nors spaudimą. Ir geriausia turbūt į šį klausimą atsakytų Kinijos ambasadorius. Kalbant apie Europos bendrovės dirbančias Kinijoje, manau, kad daug iš jų aktyviai įgyvendina socialinius ir darbo standartus, palaiko savo bendrovėse tokius standartus. Ir tikriausiai būtų teisinga e, sakyti, kad vargu, kad dėl to, kad e, jos dirba rinkos sąlygomis, jos prašiau elgesi su savo darbuotojais. Bet savame suprantama, e, kalbėdami su mūsų bendrovėmis e, dirbančiomis Kinijoje, kalbame apie socialinius reikalus, apie socialinius standartus, esame surengę e, keletą e, susitikimų su jų atstovais ir taip pat kalbame apie tai ir su Kinijos vyriausybės atstovais. Dėkoju. Norėčiau padėkoti komisijos atstoviai Helen Koenig už tai, kad dalyvavo mūsų posėdėje. Taip pat e, komiteto vardu noriu padėkoti Jums, ponas ambasadoriau, kad atvykote. Kaip pradžioje sakiau, e, mums labai svarbu toliau vystyti santykius su Kinija. Mes kaip tarptautinės e, prekybos komitetas siūsime savo atstovus į Ženevoje vykstančius ministrų lygio susitikimus lapkričio gruodžio mėnesiais ir aš labai tikiuosi, kad galbūt jūs prisidėtumėte prie to, kad e, būnant Ženevoje pavyktų mums susitikti su jūsų prekybos ministru. Na ir dar vienas prašymas, galbūt pernelyg drasus prašymas, ponas ambasadoriau, bet e, mūsų komitetas e, visada planuoja keletą vizitų į užsienio kraštus, tame tarpe galvojame ir apie galimą vizitą į Kiniją. Dar kartą dėkoju Jums, kad atvykote, dėkoju Jums už paramą. Na, o dabar galėtume pereiti prie 12 darbo tvarkės punkto. Ekonomikos ir finansų krizės poveikis tarptautiniai prekybai. Gal e, geriausia bus, jeigu leisime išeinantiems e, išeiti iš salės, o paskui steiksime žodį komisijos atstovams. Right. Impact of economic and financial crisis situation on international trade. I think it's fair to say that we're all. Na, grįžtant prie šio darbo tvarkės punkto, teisinga bus pasakyti, kad e, dabartinė padėtis, kaip girdėjome ir iš ambasadoriaus lūpų, e, yra e, tipinga visam pasauliui Ir dabar aš norėčiau paprašyti komisijos nuomonės apie tai, kaip ji žiūri į ateitį. E, aš asmeniškai galvoju, kad e, sėkmingas e, Dohos darybų raundas būtų galbūt vienas iš tinkamų žingsnių žengiant iš krizės. Uh, bet galbūt yra ir kitų būdų, kaip pagerinti galimybės e, vystimaisi ES. Konkrečiai galvoju apie užimtumo situaciją. Užimtumo e, problemas aštrėja visoje ES. Taigi, e, sveikinu komisijos atstovą, laukiam jūsų pasisakymą. Chairman, um... Dėkoju pirmininkė. Pradėti norėčiau nuo pasveikinimo jums ir jūsų kolegoms E, kurie buvo išrinkti arba perinkti į parlamentą. Linkiu Jums labai sėkmingos kadencijos, sėkmingos komiteto veiklos ir kaip ir kiti komisijos kolegos noriu dar kartą priminti, kad komisija yra pasirengusi Jums talkinti šiame darbe. Porą žodžių apie save pasakysiu, kad E, šiandieną mano pirmoji diena naujame poste. Tai yra generalinio priekybos direktorato vyriausiojo specialisto postą. Man didžiulė garbė šiandieną būti čia su jumis ir aptarinėti visiems tokią svarbę temą. Labai trumpai e, pasakysiu keletą žodžių apie vyriausio ekonomisto postą ir mūsų skyrių, e, vyriausiojo ekonomistų skyrių generalinėme priekybos direktorate. Pirminė mūsų funkcija yra teikti ekonominę politikos analizę, taip pat talkinti generaliniam direktoratui atliekant įvairių politikos sričių įgyvendinimo poveikio vertinimą įvairiose sritise, įskaitant ir priekybos. Kartu su kitais skyriais mes formuojame bendresnį požiūrį į įvairių politinių priemonių ekonominį aspektą. Taip pat palaikome nuolatinius ryšius su kitais komisijos direktoratais, kad priekyba kaip elementas figuruotų ir kitose politikos rytise, pavyzdžiui, globalizacijos. Taigi galiu pasakyti, kad priekyba figuruoja įvairiuose politikos e, e, aspektuose, komisijos darbe ir taip toliau. E, taigi, šie klausimai aktualūs e, ne vienai bendrijos institucijai ir nemažiau svarbus pilietiniai visuomeniai ir visiems piliečiams. O generalinis priekybos direktoratas nuo pat krizės pradžios vertina jos poveikį tarptautiniai priekybai, priekybos politikai. Taigi inicijuojame įvairių, įvairius politinius veiksmus, politinį atsaką į krizę. Ir dabar norėčiau keičiantis nuomonėmis e, pirmiausia pateikti tris pagrindinės mintis. Visų pirma, pakalbėsiu apie parametrus, krizės parametrus susijusius su priekyba, paskui kalbėsiu apie politinį atsaką, e, veiksmus, kurių jau buvo imtasi ir trumpai pateiksiu galimas ateities darbų perspektyvas. Na, Jeigu reikėtų trimis žodžiais apibūdinti krizę, ap, išsakysiu, pasakysiu tris angliškus žodžius prasidedančius S raide. Sudden, severe, synchronized. Staigi, e, labai rimta ir sinchronizuota. Staigi, Taigi todėl, kad jinai įsivyravo gana greitai ir netikėtai. E, gili, todėl, kad ji buvo dar didesnė nei e, ankstesnioji istorinė depresija. Ir žiūrint iš realios perspektyvos, Europos ES užibiuose vykstanti priekyba, už jos ribų vykstanti priekyba per pastarosius metus sumažėjo 340 e, milijardų eurų verte. Tai būtų palyginta su, pavyzdžiui, Prancūzijos bendrai, bendromis pajamomis iš e, eksporto. Arba įsivaizduokime, kas būtų, jeigu Švedija, Portugalija e, ir dar kuri nors valstybė kartu per visus metus nebūtų gavusi nei vieno cento iš eksporto. Taigi tokios yra krizės apimtis e, ir ji reikalauja labai a, greito atsako. Mes e, šiek tiek mažiau nagrinėjame kitą krizės bruožą, tačiau jis yra nemažai svarbus. Tai yra sinchroniškumas. Tai reiškia, kad beveik visi a, prekybos partneriai, visi pasaulio veikėjai a, patyrė vienokį ar kitokį jos poveikį ir tai yra labai reikšmingas e, reiškinys. Trumpai paminėsiu keletą skaičių. E, Aišku, visuomet galėsite manęs pasiteirauti dėl e, detalesnių paaiškinimų, užduoti klausimus, bet pasižiūrėkime į šią skaidrę. Čia matyti, kad pirmiausia, e, šiais metais pasaulis išgyvena recesiją, augimo apimtis visur nukrito iki minusinių dydžių, vidutiniškai iki minus vieno procento. Manau, kad tai reikia suvokti ieškant išėjimo iš krizės būdų. Taip pat svarbu suvokti, kad krizė nevienodai paveikė visas ekonomikos šal... sritis. Labiausia nukentėjo pažangiosios ekonomikos valstybės - ES, Japonija, JAV O besivystančios valstybės, Kinija pavyzdžiui, nors ir patyrė e, krizės poveikį, tačiau šiais metais augimo e, rodikliai bus pozityvus. O prognozės leidžia manyti, kad atsigavimas bus tikrai labai aktyvus. Nors sąlygos e, nebus labai palankios. Pasaulio priekybos organizacija prognozuoja, kad šiais metais e, a, augimas bus minus 12 procentų bendrai, o kitais metais labai kuklus 1 procento augimas. Krize mus gražino prie 2005 metų. Visa pažanga, kuri uh, buvo gauta per šiuos trejus metus, uh, tarsi buvo nušluota nuo žemės paviršiaus, grįžome atgal. Uh, prie 2005 sąlygų. E, mes e, prieš krizę buvome virš mano čia nubriežto žaliosios linijos. Matote, kokie buvo eksporto dydžiai. Dabar nukritome daug žemiau ir kol kas per anksti prognozuoti, kada mūsų priekybos apimtis pasieks mažiausia 2008 e, lygį ar prieš krizinį laikotarpį. Yeah, um... Anksčiau minėjau tai, kad ši krizė buvo sinchronizuota. Pažvelkime į eksporto situaciją didžiųjų valstybių. E, nuo rugsėjo pereitais metais didžiausių valstybių eksportas, kaip matote iš grafiko, leidžia mums e, nusiteikti e, šiek tiek optimistiškiau ypatingai pastarųjų trijų metų statistika rodo atsigavimo ženklus. E, svarbiausių, e, didžiausių valstybių e, statistika rodo, kad ko gero jau pasiekėme dugną ir prasideda nedidelis atsigavimas. Dar kartą akcentuojant tą nuomonę kad e, krizė pasiekė dugną, turime e, atskirti apimtis ir vertes. E, kainos gali fluktuoti, bet mes žvelgdami į mėlynąją liniją aiškiai matome, kad pasaulinė prekyba pradėjo atsigauti. Taigi ženklai yra gana aiškus, bet neturime nusiraminti. Aš e, pabandžiau čia pavaizduoti prekybos situaciją didžiosios depresijos metu ir palyginti ją su situacija šiandieną. Mes e, matome kad e, reikia elgtis atsargiai. E, dar vakar kanclerė Merkel e, įspėjo, kad nereikia tikėtis labai staigaus atsigavimo, nes yra išlieka dvigubo kritimo galimybė. Žvelgdami į E, didžiosios depresijos pamokas matome, kad buvo momentas, kuomet žmonės galvojo, kad viskas pradeda atsigauti, bet praėjus keturiems metams e, buvo krista į dar didesnę duobę. Taigi mums reikia mokytis iš praeities klaidų ir vengti praeities klaidų, e, susitelkti ties labai stiprią prekybos politiką. Ir čia mūsų nuomonė, kalbant apie prekybą, Mūsų nuomonė tokia, e, prekyba yra sprendimo, o ne krizės dalis. Tai yra vienas iš instrumentų, kuris gali prisidėti prie ekonomikos atsigavimo spartos. Ir e, svarbiausia mintis, kuri išryškėja mūsų prekybos politikoje, yra tokia, kad e, reikėtų neleisti žmonėms griebtis protekcionizmo. E, protekcionizmas e, tiesiog nuvestų mus į didžiosios depresijos scenarijų, krizė tik tai paspartėtų. Ir čia yra du svarbus mechanizmai, kuriuos panaudodami komisija ir kiti pasaulio partneriai stengiasi išlaikyti rinkas atviras. Pirmasis mechanizmas, kuris e, suvaidino svarbu vaidmenį e, kriziai prasidėjus, yra PPO mechanizmas. E, didžiosios depresijos metu PPO neegzistavo, narės nebuvo įsipareigojusios laikyti tarifus mažesnius negu tam tikros ribos. Uh, E, jos panaudojo protekcinius mechanizmus, o dabar e, tokios taisyklės egzistuoja ir jos e, pasirodė veiksmingos daugeliu atveju. Tačiau yra tam tikrų spragų PPO taisyklėse ir kad tas spragas galima būtų užpildyti G20 šalių formate, šalės prisėmė papildomų įsipareigojimų. Kai kurios e, didelės e, šalys e, įgyvendina stimulo, ekonomikos stimuliavimo paketus, kurie nesikerta su PPO taisyklėmis ir tuo pačiu metu prisideda prie priekybos. Visas tos priemonės, reikia pasakyti, gana veiksmingai leido mums išvengti pačio praščiausios scenarijaus. Kalbant apie, apie Europos Sąjungą, E, kaip prekybos blokas e, ne tik tai prekių, paslaugų prasme, bet taip pat ir investicijų prasme. E, mes turime neužmiršti, kad labai didelė mūsų E, politikos dalis e, turėtų būti susijusi su stengimusi ne tik išlaikyti mūsų rinkas atviras, bet taip pat užtikrinti, kad ir pasaulio rinkos liktų atviros. E, kalbama apie pasaulinę grandinę, kurią labai lengvai gali sugriauti protekcionistinės priemonės. Ir tokie kliuviniai e, globaliojoje e, grandinėje yra vienas iš veiksnių, e, kuriuo galima paaiškinti prekybos proporcijos sumažėjimą BVP. Taigi prekybos srautų nutraukimas gali pasireikšti ir atnešti poveikį e, labai daugeliu kitų šalių. E, baigdamas ir neužbėgdamas už akių klausimams, e, noriu paminėti šalia tų dviejų mechanizmų, kuriuos paminėjau, ir tai, kad komisija taip pat aktyvavo ir keletą kitokių mechanizmų. Visų pirma, monitoringo mechanizmą E, stebėdama, kad reagavimas į krizę nebūtų diskriminacinis ir neiškraipytų priekybos. E, tai yra svarbu, atsižvelgiant e, į PPO ir į įsipareigomus, kuriuos prieėmė G20, mes galime sakyti, kad pačio prašiausio scenarijos pavyko išvengti. ar e, Doha e, darbo tvarkė bus atgavinta ar ne, e, reikia pasakyti, kad yra ir kitų būdų žengti pirmin. Dabar matome pirmuosius ekonomikos atsigavimo ženklus, bet tai nereiškia, kad pernelyg greitai turėtume atsisakyti savo priemonių, tame tarp ir prekybos rytyje. Na ir pagaliau, ponas pirmininkė, reikia pasakyti, kad mes neturime e, jokiais būdais atsisakyti savo įsipareigojimų pagal DDA. E, protekcionistinės e, priemonės arba priemonės, kurias galima taikyti atsižvelgiant į PPO taisyklių spragas. Visi tie elementai kalba už tai, kad kuo greičiau būtų galima pasiekti visą apimantį sustarimą Dohos dėrybų raundė. Dėkoju. Jums leidus norėčiau užduoti klausimą. Kalbate apie tai, kaip dabartinė krizė gali būti palyginama su trečio dešimtmečio didžiaja depresija. Užduosiu klausimą. Galbūt dėl visiško kai kurių finansinių institucijų atsakomybės nebuvimo, atsakomybės už a, priekybą paskolomis, a, tarptautinėse rinkose atsirado tokie nesklandumai ir problemos. Klausimas, kas turėjo atlikti tokių a, paskolų teikimo patikrinimą. Audita atrodo, kad niekas jo netliko. Darau prielaidą, kad komisija suprato, kaip funkcionuoja finansinės rinkos ir galėjo sekti jų veiklą. Ir mano asmeninė nuomonė, asmenys, kurie rekomendavo bankams ir finansinėms institucijoms įsigyti paskolas, skatino tą antrinių paskolų rinkos krizę, gilino ją ir matome, kokia situacija yra dabar. Taigi komisija ilgainiui nusprendė reglamentuoti e, tas rytis dar griežčiau, aš nesu e, tokios e, pozicijos šalininkas, aš manau, kad galbūt reikėtų numatyti tam tikrus draudimus. Taigi klausiu, ar komisija nenusišalino nuo savo atsakomybės ir ar atliko reikiamus vertinimus ir auditus. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo e, pastabos, jog pasaulio priekyba šią prasme yra šiek tiek kita sritis. Mes priekybą ir priekybos politiką suprantame kaip siauresnę sritį neapimančią platesnės finansinės sistemos tarpininkų veiklos ir panašiai. Bet e, jūs teisingai pastebėjote, kad e, tie nesklandumai pasireiškia ne tik Europoje, bet ir mūsų partnerės, priekybos partnerėse. Didžiaja dalimi atsirado dėl tam tikros atsakomybės nebuvimo did, didžiojo e, dvidešimtuko valstybės busmuosiuose susitikimuose šį klausimą ketina kelti. Uh, lauksime susitikimų rezultatų. Ir vienas iš veiksnių, dėl kurių įsižiebė ta krizė ir paskui jis subavo, iš tikrųjų buvo tai, kad trūko tam tikros kontrolės krizė nebuvo numatyta. Ir aš manau, kad jos galėtumėm išvengti arba ją galėtumėm numatyti ateityje, turėdami griežtesnius kontrolės standartus. Ačiū. Ponas Ramzov. Dėkui, pirmininkė. Paprastas klausimas. Kas atsitiks, jeigu jungtinėms valstybėms nepasiseks? Uh, kaip kad yra prognozuojama, kad taip e, gali įvykti. Pirmininkas, gal galėtumėte pak pakartoti klausimą. CDS rinkos pagal savo apimtis e, ta rinka yra panaši į E, būsto paskolų rinką Junktinėse valstijose. Indeed, uh, kaip aš jau ir bandžiau e, pasakyti, jeigu e, žengsime plačiau negu kad siauroji prekybos politika, iš tikrųjų rasime vieną ar kitą sritį, kuri daro įtaką bendrai situacijai. E, tas pats pasakytina yra apie CDS e, rinką, bet e, bijau, kad šitama yra, yra už mano kompetencijas ribų. Aš jau bandžiau tai pabrėžti atsakydamas į pirmininko klausimą. Iš tikrųjų, yra tam tikrų elementų, kuriuos reikėtų e, sureguliuoti, kad e, galima būtų sutvarkyti ne tik prekybos, bet taip pat ir finansų e, klausimus. David. Davidai, dėkoju Jums už labai įdomų pranešimą. Porą klausimų. Jūsų skaidrėje atrodo, matėme tą laikiną atsigavimą didžiosios depresijos metu per 3-4 mėnesius, po kurio buvo vėl smukimas. Tai yra labai įdomu ir jūs kalbėjote apie pre... tai, tai yra apie kainų kilimą. E, tai labai įdomu ir ar galite išskirti, ar kilo apskritai visos kainos, ar tik tai žaliavų, ar galutinių produktų kainos. Būtų įdomu ieškoti paralelių su dabartinė sistema ir e, bandyti pagal tai vertinti, ar dabartinis atsigavimas yra visapusis ar ne. Ir kitas susijęs klausimas. Kalbėjome apie tarptautinę maisto krizę. Noriu paklausti, ar jūsų turima statistika iliustruoja krizės poveikį maisto situacijai ar padidėjo tiekimo apimtis, ar e, žemės ūkį galima priskirti prie krizės paveiktų sektorių. Ir dar vienas klausimas. Vakar e, mums kalbėjo generalinis priekybos, generalinio priekybos direktorato vadovas ponas Sulivanas. Kalbėjo apie tam tikras sritis kurios dar nėra įvertintos, pavyzdžiui, e, neįvertintas recesijos poveikis e, užimtumui. Noriu paklausti, kokios jūsų e, būtų prognozės užimtumo srityje ir kaip krizė paveikė, tai yra recesija paveikė užimtumą. Dėkoju. Are, um, all... Dėkui, e, labai aktualūs visi trys klausimai. Anksčiau aš jau kalbėjau apie tai, kad e, mums svarbu užtikrinti, kad priekybos apimtys atsigautų, atskirti tai nuo kainų. Bet e, kainų veiksny veikia tam tikrų prekių kainų pakilimas. E, Čia mes e, matėme, kad istoriškai e, kainos e, buvo žemos, po to jos pakilo. Taigi matome kainų, kainų kilimą ir kritimą, zigzagais. Kalbant apie maisto kainas, reikia pasakyti, kad uh, daugeliu į tokių produktų kainos nukrito, bet jos nenukrito patiems svarbiausiams kasdieniams maisto produktams. Ir tai yra susiję su paklausos išaugimu. Dėl krizės poreikis tokiems e, maisto produktams nedingo, dingo tik tai e, E, vartotojų pirkimo e, galimybės. O dabar perinant prie jūsų trečio klausimo. Iš tikrųjų reikia pasakyti, kad e, nedarbo lygiai per ateinančius kelis mėnesius dar auks. Turime jau tą parodančios statistikos Europoje, kai kur nedarbas jau pasiekė dvi ženklius skaičiaus lygį ir e, nedarbas užtruks truputį ilgiau negu e, kad e, atsigavimo kreivė kitų ekonominių rodiklių atžvilgių. Tačiau laikydami didelės rinkas, tokias kaip ES rinkas atviras, mes užtikrinsime, kad uh, E, vartotojai e, galės vis tik tai įsigyti svarbiausias prekes. Taigi, e, jeigu viskas išliks šiame lygyje, vargu ar bus galima toliau kalbėti apie maisto krizę. Na, prieš 18 mėnesių grūdų kainos e, buvo apie 200 eurų už e, toną, dabar jos yra 70 eurų. Ačiū už pristatymą. Jeigu apibendrinčiau tai, ką pasakėte, tai priekybiniai klausimai nėra e, kalti dėl krizės. Kaip tik tais jais galima krizę išspręsti kažkuria prasme, bent jau kovojant prieš protekcionizmą. Mums nelabai patiko iš pristatymo tai, kad jūs priekybą ištraukėte iš visos sistemos, tos egzistuojančios šiandieną sistemos. Ir man šiandien atrodo, kad visos oficialios kalbos šiandieną patvirtina, kad finansų klausimas, komercijos, prekybos, ekonomikos klausimai yra glaudžiai susiję. Ir sąsaja su e, maisto krize, kuri beje kilo prieš e, šią finansinę krizę ir maisto krizę, rodo, kad visos tos krizės tarpusavė susiję. Man atrodo, kad būtų labai įdomu, jeigu labai struktūriškai pasiaiškintumėm, kaip politinė, e, kaip deregulacija ir prisidėjo prie krizės atsiradimo. Juk buvo kertami miškai, naikinami žuvų ištekliai ir panašiai. Šiandien visa sistema atsidūrė krizėje ir e, taip pat ir priekyba. Kariforumo susitarime taip pat buvo šiek tiek nutylėtas finansinių rojų klausimas, kalbėta buvo apie Kiniją, apie bankinį sektorių apie bankinio sektoriaus įtraukimą į krizę, įsitraukimą į krizę, tai klausimas būtų, kaip diagnozuoti tiksliai tą krizę, dengiant krizę suskirstyti atskirais sektoriais. Kad čia nesakytų žmonės, kad man ne krizė, čia tik finansiniam sektoriui krizė. ir kaip padaryti, kad liberalizuojant finansinės paslaugas artimiausiais mėnesiais dar labiau nepaštrėtų ta krizė, finansų krizė, kuri ir taip aštri. Dar vienas dalykas, jūs rašėte, kad Dohos raundas galėtų paskatinti e, augimą ir tartautinę priekybą. Aš buvau 2001 metais Dohoje Ir man atrodo, kad dabar jau vėl esu 2001 metų kontekste, kada buvo sakoma, kad po rugsėjo mums reikia susitarimo, kad galėtų būti duotas naujas postumis e-, pasaulio ekonomikai. Dabar visi ekonomikos visuomenės sektoriai yra liečiami, taip kad nereikia kažkokio tai pasitikėjimo galbūt labiau įkvėpti, bet reikia kažkokios, kažkaip iš esmės spręsti tuos klausimus. O mano klausimas būtų skirtas komisijos atstovui. Kaip tiksliai įvertinti e, priekybos liberalizavimo įtaką kriziai, kaip išbristi iš krizės ir kaip įvertinti mūsų priekybos politiką. Ir dar pirmininkui klausimas, jeigu jisai leis užduoti tą klausimą, kaip padaryti taip, kad ta krizė su kuria mes susidurėme, būtų įvertinta kažkaip struktūriškai, kad nebūtų šnekama vienoje, reiškia, vien, viename posėdėje apie finansų krizę, kitame apie ekonomiką, trečia, tre, trečiame apie dar kažkokią tai krizę, kad, ta krizė, kad apie krizę būtų šnekama apibendrintai, kad ateitie galėtumėm sėkmingiau su krize kovoti. I, I Dėkuoju, te galiu Jums pritarti. Mums reikia sisteminio požiūrio. Nemanau, kad e, sunku jį bus parengti. Darbo tvarkė, kurią numatė pasaulio lyderiai, ir didžiojo dvidešimtuko susitikimo darbo atvarkė skiria kai kuriuos dalykus, sakykime, aplinkosauga yra prilyginama finansinio sektoriaus stabilizavimo siekiui, Taip pat siekiama užtikrinti nuolatinį stabilų atsigavimą. Taigi Londone prisimti įsipareigojimai finansinės krizės neatskyrė nuo bendrosios sistemos. Tai yra sistemos dalis reikalaujanti kompleksinio bendro sprendimo ir atsako. Taigi turime ir toliau akcentuoti poreikį kurti tokias jungtis, mokantis iš pamokų E, kurias mums suteikė tos e, vertingiausios rytis. Ir daugia šalė e, sistema šią prasme yra tinkamiausia. Ir tos tarptautinės sistemos dalis, kurios pasiteisina, apima ginčių sprendimą, e, nuomonių tarp stambiausių bei stambiausių ir mažų valstybių suderinimą. Ir tikrai reikia pasidžiaugti a, tokių elementų veiksmingumu. Kaip sakiau anksčiau, turime taisyklių, kurios didžiąją dalimi neleido atsigauti protekcionizmui. Pavyzdžiui, Dohos dėrybų raundo e, metu deramasi dėl to, kad neturėtų būti e, PPO taisyklių ar kitokių taisyklių leidžiančių valstybėms numatyti protekcionistinę politiką. Ir tai, jeigu tokios taisyklės būtų taikomos, pasaulis netektų 350 milijardų e, dolerių dėl to, kad būtų taikoma galbūt ir liberali, bet nepakankamai griežta politika. Taigi komisija per savo sisteminį požiūrį bando vaidinti savo aktyvų vaidmenį. Nepamirškime, kad mūsų a, a, priekybinės sutartys numato labai integruotą požiūrį į tokių susitarimų gyvenimą, nes analizuojame ir jų įtaką aplinkai, socialiniam gyvenimui, vystimuisi. Taigi tai nėra grinai um, priekybiniai susitarimai. Iš principo, būtent e, tokį kelią matau kaip išeiti Ir aš manau, kad daug kas jau padaryta. Ačiū. Mr. Winkler. Dėkuoju. Ponas Winkleris. Dėkuoju pirmininkė, taip pat dėkuoju už e, komisijos pasisakymą ir informaciją. E, norėčiau grįžti dar prie protekcionizmo temas. Davidas ją kėlė. Dabar e, matome pasireiškint e, tą vadinamąjį gudrųjį protekcionizmą, gudrųjį izolacionizmą. E, be jokios abejonės tai yra susijęs su tam tikromis nedarbo tendencijomis. Man regis Liepos mėnesį PPO metinėje apžvalgoje 2009 metų Paskalis Lamy kalbėjo apie protekcionizmą. Dabar e, girdime šiandieną iš jūsų, iš kitų, kad e, situacija nėra tokia bloga, e, bet girdime tai iš pramonės atstovų lūpų mano klausimas e, būtų, ar e, protekcionizmo klausimas bus e, įtrauktas į Pittsburgo susitikimo darbo tvarkę, kalbant apie komisijos ir tarybos poziciją ten. Antroji tema yra susijusi su tuo, ką jūs pasakėte, kad e, į krizę, į recesiją patekome e, stebėtinai sinchroniškai. E, tačiau mes matome, kad kai kalbama apie išeimo iš krizės strategijas, atskiros šalys turi sukūrusios savo atskiras tokio išeimo strategijas. Iš tikrųjų, ar e, galima galvoti apie tam tikrus regionus, kurie iš krizės išeidinės pagal savo grafiką atskirai ir ar reikėtų mums pastumėti būtent tuos regionus, kurie turi galimybės geriau ir greičiau išeiti iš krizės per ateinančius mėnesius ar metus. Na ir kalbant apie atsigavimą, e, turime Europos ekonomikos gaivinimo planą, kuriam sukako vieneri metai, turime mažojo verslo įstatymą. Aš noriu paklausti, ar komisija planuoja kažkokią peržiūrą ar e, analizę tų priemonių praėjus e, metams nuo to plano prieimimo nes visa tai susiję, pavyzdžiui, su e, vidutinių smulkių įmonių prieiga prie e, finansavimo, e, o visą tai savo ruoštų yra susijęs su ES priekybos potencialu. Nekalbant jau e, apie tai, kad jeigu ES išeis iš krizės, tai automatiškai reikš, kad visos ES atskiros valstybės narės taip pat bus išėjusios iš krizės. Ačiū. O pabandysiu trumpai atsakyti į daugelį jūs patiktų klausimų, jeigu kuriuos pamiršiu, priminkite. Dėl protekcionizmo. Čia reikėtų išskirti požiūrio tašką bei e, atsižvelgti į e, niuansus išiškėjančius diskusijose. Vertinant atskirus sektorius, valstybės bei įmonės, pamatysime, kad mūsų eksportui e, nėra dabar suteiktų kažkokių, sudarytų kažkokių tai trūkdžių, bet jeigu jis būtų visiškai sustabdytas, tai galėtų reikšti didelį šoką tam tikrai sričiai ir sumažinti mūsų taikomų priemonių efektyvumą. Taigi, kaip sakiau, komisija pradėjo įgyvendinti labai aktyvų ir dinamišką dvišalio stebėjimo mechanizmą, siekdama užtikrinti, kad bet koks numatytas barjeras, kuris vertinamas kaip diskriminacinis ar turintis neigiamą įtaką priekybai, turėtų būti panaikintas. Taigi turime atsiskaitimo sistemą, reguliariai vykdome stebėjimą stebėseną ir Apie tai pranešame pasaulio priekybos organizacijai, kuris savo ruoštų vykdo globalų vertinimą, kuris yra savo prigimtimi sisteminis. E, reikia priminti anksčiau vykusias diskusijas dėl antidempingo. Kai kas sakote, kad tokie veiksmai yra tikrai labai veiksmingi, tačiau jeigu pažiūrėtume, kiek procentų priekybos uh, kenčia nuo dempingavimo ar turi naudos iš antidempingo taisyklių, pamatytumėm, kad tai yra labai mažas procentinis dydis. E, kol kas e, skaičių neturiu, tačiau galiu pasakyti, kad bendriems priekybos rautams izoliuoti protekcionistiniai veiksmai nepadarė didelės įtakos. Aišku, protekcionizmą galima vertinti kaip sisteminę grėsmę, e, galbūt daugam atrodo, kad tai nėra didelė grėsmė, bet turime būti budrus ateityje turime stebėti, kas vyks ati, Toliau dėl to, kad kol kas esama ir problemų su užimtumu, tačiau išeinant už dempingo klausimų esama ir reikšmingesnių aspektų. Didžiojo dvidešimtuko susitikimas ir Pittsburgo išvados. Kol kas sunku užbėgti už akių kažkokiai oficialiai pozicijai, kurią šiomis dienomis ketina pateikti Europos komisija, tačiau asmeniškai vertinant galiu tik priminti tuos įsipareigojimus, kurie atspindėti Londono komunikate. Taigi manau, kad bus svarbu išsaugoti bent jau tą įsipareigojimų lygmenį, e, juos galbūt griežtinant. Ir pasibaigus recesijai, aišku, nežinosime, koks augimo tempas bus įgautas, tačiau vis dėlto priekybą reikia stiprinti per priekybos finansavimą, kadangi tai bus ekonomikos atsigavimo variklis. Dėl galimų išeimo iš krizės priemonių, ar jos turėtų būti sinchronizuotos ar ne. E, matome, kad išėjimo strategijos yra atsietos viena nuo kitos, vadinamasis decoupling mechanizmas. Kinijos augimas, matote, jau yra pozityvus, daugelį Europos valstybių neigiamas. Iš dabartinės statistikos matyti, kad ES taip pat valstybių narių atsigavimo e, sugebėjimai taip pat yra labai nevienodi. Vokietija, Prancūzija, E, jau įkvepia mus labai pozityviai. Kitos valstybės vejasi iš paskos, pasinaudodamos Vokietija ar Prancūzija per e, bendros rinkos mechanizmus. Taigi matote, e, kokių skirtumų esama Europoje, vien Europoje, pasaulyje jie dar iškesni. Ir iš mano pranešimo turbūt suvokėte, kad bendros rinkos svarba ir pasaulio rinkų atverimo svarba didžiąją dalimi leidžia pasinaudoti atsigavimo procesais, kurie vyksta kitur, pavyzdžiui, Kinijoje. Azijoje apskritai galima pasinaudoti pigiomis žaliavinėmis medžiagomis, atnaujinti eksportą, kas leistų atsigauti priekybai. Kitos jau įgyvendinamos priemonės, kurias inicijavo komisija, pavyzdžiui, smulkaus verslo aktas arba kitos priemonės. Tai reikia pasakyti, kad generalinis prekybos direktoratas stebi, ar įgyvendinami įsipareigojimai, pavyzdžiui, prekybos finansavimo srityje, kurie buvo prisimti Londone. E, taigi vienas dalykas yra atsigavimo sparta, kitas įmonių gebėjimai surasti rinkas ir vėliau gavus kreditą E, daryti daryti tam tikras investicijas. Mano kolegos šiuose sritise dirba ir, kaip sakiau, komisija siekia vaidinti aktyvų vaidmenį, įtraukdama priekybą kaip sprendimo galimybę. Ačiū. Dėkoju mūsų prelegentui. Puikus pristatymas. Man jis labai patiko. Daug maisto pamastymams. Matau posėdžių salėje keturis didžiausių frakcijų koordinatorius čia ir man kilo mintis, kad galbūt su ekonomikos e, komitetu šis komitetas galėtų surenkti bendrus svarstymus, bendrus uh, klausimus, nes iš tikrųjų e, yra dalykų, kurie yra tarpusavėje labai glaudžiai susiję ir vadinasi galėtume galbūt surenkti bendrus klausimus ir galbūt e, kitais metais, kitų metų pradžioje apie tai galėtume pamastyti. Dėkoju visiems dalyvavusiems, neužmirškime, kad